Uh, <coughs> uh, dear colleagues, in my capacity as chair of the Kolegos, aš uh, kaip Teisės reikalų komiteto pirmininkas norėčiau pasveikinti paskirtąją komisijos narę, ponę Vera Jurova. Pone Jurova, sveika atvykusi Europos parlamentą. Taip pat norėčiau pasveikinti pona Claude Morais, kuris yra e, pilietinių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadovas. Vicky Ford yra vartotojų apsaugos komiteto pirmininkė. Pona Iračia Garcia Perez yra moterų teisų komiteto ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė. Taip pat e, atitinkamų komitetų narius norėčiau pasveikinti nes e, organizuojame šį klausimą kartu su kitais komitetais. Visų pirma, kaip ponė, kadangi ponė Jurova, kaip ir aš, yra čekė, aš norėčiau išvengti nepatogumų ir norėčiau pabrėžti, kad ji, e, jos pavardė tariama Jurova, o ne Žurova ar Žurova, bet ponė Jaurova. Jaurova. Aš tikiuosi, kad gerbiama kandidatė įvertins šias mano pastangas. Pone Jaurova yra kandidatė turinti labai platų portfelį. Didžioji jo dalis, mano nuomonė, yra pilietinės teisės sritis. Mano komitetas už ją yra atsakingas. E, yra labai daug iniciatyvų tikimasi šioje srityje. Pavyzdžiui, E, kalbama apie pasienio e, e, kas yra alimentų klausimas turi būti atnaujintas. Taip pat jie bus atsakinga už įmonių teisę, kuri yra labai aktuali Europos parlamentui, ypač kai kalbam apie įmonių socialinę atsakomybę. Pagal komisijos tvirtinimo gairės darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnėje numatytas, Europos parlamentas vertina paskirtuosius komisijos narius pagal jų kompetenciją, atsidavimą Europai ir e, asmenę nepriklausomybę. Jis e, taip pat vertina jų atitinkamų e, portfelių srities žinias ir bendravimo komunikacinius sugebėjimus. Prieš klausimą paskirtoji komisijos narė raštu atsakė parengiamąją klausimyną. Atsakymai raštu yra išplatinti visiems parlamento nariams visomis kalbomis. E, diskusija atrodys taip. E, paskirtoji kandidatė e, turės nelgiau kaip penkias minutės prisistatyti. Po to, jei posėdžio pabaigoje bus skirtos dar penkios minutės, užbaigti diskusijai. E, pirmininkas, visi pirmininkai galės po dvi minutės taip pat apibendrinti diskusiją. Po žanginės kalbos e, suteiksime galimybę 45 klausimus pateikti parlamento nariams. E, kiekvienam klausimui yra skiriamos 3 minutės. Viena minutė klausimui, 2 minutės atsakymui. Nėra įmanomų spontaniškų pasisakymų ir papildomų klausimų sistemą. Aš paprašyčiau e, parlamento narių ir gerbiamosios kandidatės e, neviršyti skirto laiko limitų. E, klausimus teiks atitinkamų komitetų nariai tokia tvarka. Pirmiausia, teisės reikalų komitetas, po to vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas, vėliau moterų teisų lyčių lygybės komiteto atstovai, kadangi e, verčiama į visas kalbas, visi kalbėti, sentieji gali kalbėti savo kalbą, prašoma kalbėti ne per greitai. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Morais. Dėl darbo tvarkos. Thank you very much, Mr. President. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu klausimą, gal aš kažko nesuprantu, bet e, socialdemokratų grupė, rengdamasi šiam klausimui, suprato, kad Libe komitetas pirmiausia teiks klausimus, o paskui Jūri komitetas. Ir e, tokį mes kalbėtojų sąrašą turime taip pat. Mano klausimas būtų toks, ar jūs nusprendėt pakeisti kalbėjimo seką? Uh, Jeigu taip, kokią kompetenciją vadovaudomės jūs tai padarėte? Uh, Vakar buvo pasiektas susitarimas dėl šios klausimų teikimo sekos. Taip susitarė frakcijos. Thank you. So, uh, Mr. Dabar ačiū. Dabar pirmininkui Morais trys minutės įžanginiai kalbai. Uh, so, uh, let me, let, let me give the 15 minutes uh, to the 15 minučių tada iškart suteiksiu gerbiamai kandidatai į komisijos narius, poniai Jūrovai, žodis jums. Thank you, thank you for the floor. Chairs of committees, honorable members. Ačiū, ačiū už suteiktą žodį. Gerbiami komitetų pirmininkai, gerbiami parlamentarai, šiandien man labai didelė garbė kreiptis į Jūs. Aš visiškai žinau, kad e, sritis, už kurią aš būsiu atsakinga, jeigu būsiu patvirtinta kaip komisijos narė, turės realios įtakos kiekvienam šioje salėje sėdinčiam žmogui, kiekvienam iš 500 milijonų žmonių, e, kurie prisideda prie šio didžio ES projekto. Tai aš darau labai entuziastingai, bet tuo pat metu tvirtai jaučiu atsakomybę. Ir tikiuosi, kad jūs mane patvirtinsite kaip komisijos narė atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių politiką. Aš paminėjau žodį entuzijazmas, nes aš manau, kad mes kartu galime realiai pakeisti padėtį. Kaip ir kiekvienas iš jūsų, atėjau į politiką, nes noriu prisidėti prie visuomenės raidos. Aš noriu palikti pėtsaką, e, kad pakeiščiau žmonių gyvenimus ir tai norėčiau padaryti per Europos Sąjungą. E, už mane žymesnis Čekijos politikas e, šiuose rūmose 2000 metais yra pasakęs. Pagrindinės Europos vertybės buvo suformuotos neramiais politinės istorijos metais. Ir akivaizdu, kad visos pasaulio dalis su tuo sutinka. Pagarba žmogaus teisėms, laisvėms, e, jo teisėms ir orumui, solidarumo principas, lygybė prieš įstatymą, visų etninių mažumų apsauga, demokratinės institucijos teisėkūrinės vykdomosios ir teismų valdžios atskirimas, politinis pluralizmas, pagarba privačiai nuosavybei ir laisvoms, laisvam verslui, rinkos ekonomika, pilietinė visuomenė. Kaip dažnai Vaclavas Havelas, kaip neretai Vaclavas Havelas e, pralenkė savo laikmetį sakydamas šią kalbą. Ir būdama čia, aš noriu pažadėti, kad sieksiu įgyvendinti viską, kas yra susiję su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis vertybėmis. Jo įvardintos vertybės e, yra e, tai, kuo aš visapusiškai tikiu. Naujasis e, portfelis teisingumo, lyčių lygybės ir pilietinių laisvių turėtų sustiprinti uh, tas vertybės ir panaikinti skirtumus tarp nacionalinių teisės sistemų ir Europos teisės. Be to tai prisidės prie ekonomikos augimo, nes gera ir prognozuojama teisingumo sistema yra būtina ekonomikos augimui ir verslui palankiai aplinkai, kurioje galėtų klėstėti prekyba per sienas. O visų pirma, čia kalbame apie sažiningesnės vieningos rinkos kūrimą. Taigi, e, mano e, politinės rytis e, pagrindinį dėmesį skirs žmogui labai daug veiklos rūšių, bet visos jos yra susijusios su, su galimybės žmonėms pasirinkti suteikimu, pasitikėjimo egzistavimu. Kalbėdami apie teisinės koncepcijas, turime suprasti, kad visi ES pateikti pasiūlymai e, šioje srityje turi būti orientuoti į platesnį pasirinkimą, geresnį apsaugą ir didesnį pasitikėjimą. Aš per savo kadenciją e, sieksiu būti žmonių interesus atstovaujantis balsas mes per vieningą Europos Sąjungą galėsime suderinti skirtingus mano portfelio elementus. Gerbiami parlamentarai, per atmesus penkerius metus aš norėčiau pakeisti padėtį šiuose trijose srityse. Pirmiausia, noriu užtikrinti, kad žmonės turėtų daugiau galimybių rinktis. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad žmogus turi teisę pasirinkti, kur gyventi ir dirbti ES, visapusiškai gerbent to asmens judėjimo laisvę. Taip, mes turime kovoti su piknaudžiavimo atvejais, kai jie pasitaiko. Tačiau pagrindinė laisvo asmens judėjimo teisė neturi būti e, kvestionuojama. Be to, e, tai reiškia, kad žmonės turi teisę būti tuo, ką nori. Jie turi turėti galimybę saugiai gyventi savo regione, gyventi taikoje, be diskriminacijos, būkštavimų ir e, persekojimų. Kai Europos E, sąjunga turi galimybių užtikrinti tokias teisės, ji privalo tą padaryti. Mes turime panaikinti tas vadinamasis stiklinės lubas, kad moteris galėtų tapti gydytojomis, viršininkėmis, mokyklų direktoriumis, taip pat kaip ir vyrai, ir už tokį pat atlyginimą. Aš ginsiu moteris e, visuose savo pasiūlymuose. Be to, aš e, noriu pasakyti, kad vartotojams turi būti suteikta galimybė pasirinkti vadovaujantis informaciją, ar tai būtų tiesiogiai ar internete. E, žmonės e, dalyvaujantis skaitmeninėje visuomenės revoliucijoje ar perkantis įprasinėje parduotuvėlėje turi turėti galimybę pasirinkti. Tas pasirinkimas reiškia, kad žmogus gali nuspręsti pats kokią partnerystės rūšį pasirinkti, su kuo susituokti. Mes turime galimybę užtikrinti e, laisvą e, viešųjų konkursų organizavimą ar nuosavybės teisų apibrėžimą. Taigi tai tiek galėjau pasakyti apie pasirinkimą. Antras dalykas, aš ginsiu e, žmogaus teisės. Aš galiu patvirtinti savo pirmtakų įsipareigojimą sukurti tvirtą teisės viršenybės sistemą. Ir norėčiau, kad e, kontrolės ir pusiausvyros sistema būtų įtvirtinta Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos e, prisijungimas prie visuotinės žmogaus teisų konvencijos turėtų būti, e, turėtų būti įvykti kuo greičiau. Aš sieksiu modernios ir greitos duomenų apsaugos reformos. Lygiai taip pat europiečiai turėtų būti apsaugomi ir Junktinėse Amerikos valstijose. Aš noriu užtikrinti, kad etninės mažumos, tokios kaip Romai, būtų apsaugoti nuo atskirties ir diskriminacijos, bet to jie turi būti geriau integruoti į visuomenę. Norėčiau apsaugoti jautriausius mūsų visuomenės dalis. Tuo noriu pasakyti, kad turi būti apgintos vaiko teisės, ypač internete. Be to turi būti užtikrinta, kad vaikai atsiprašau, kad e, piliečiai tapę baudžiamosios bylos įtariamaisiais turėtų teisę į deramą gynybą. Aš pasisakau už nepriklausomą e, prokuratūrą ES, kad būtų apsaugota ES e, mokesčių mokėtojų pinigai ES biudžete. Aš noriu deramos apsaugos visose sektoriuose, skaitant ir finansų sektoriumi. Uh, Atsakomybė turi būti susėsta su vartotojų apsauga. Aš dirbsiu su Europos bankų administracija, kad užtikrinčiau, jog teisės dėl bankininkų premijų, kad taisyklės dėl bankininkų premijų būtų įgyvendintos. Apsauga taip pat reiškia, kad mes užtikrinsime mūsų vartojimų produktų saugumą. Aš noriu, kad būtų greitai sukurta sistema vartotojų produktų saugai ir rinkos reguliavimo paketas būtų įgyvendintas. Taip pat, kai galvodama apie E, apsaugą, aš galvoju apie tas moteris, kurios kenčia būtinį smurtą arba e, nežmogišką e, litinio apipjaustimo tradiciją. Tai yra nesuderinama su jokiais Europos su jokiamis Europos vertybėmis. Tokios smurto aukos e, turi būti išgirstos. Antras dalykas - noriu sukurti pasitikėjimą visomis teismų sistemomis Europos Sąjungoje. Mes turime būti vieningi įvairovėje, bet taip pat turime užtikrinti, kad skirtingos kultūrinės ir teisinės tradicijos nesukurtų kliūčių laisviai, teisingumui arba vieningai rinkai. Piliečiai turi pasitikėti teismų sistema, o teismų sistemos turi pasitikėti viena kita, abipusio pripažinimo sistema, kaip e, Europos arešto orderio atveju arba sprendimų, e, teismų nuosprendžių gyvendinimo atveju e, pasiteisins tik, jeigu skirtingų valstybių narių teismų sistemos pasitikės viena kita. Kai reikia, sieksime koordinavimo ES, kad būtų suderinti ir civilinės, ir baudžiamosios teisės minimalų standartai. Taip pat turime labiau gerbti vieni kitų teisės sistemas. Aš ketinu e, stiprinti pasitikėjimą taip pat per e, švietimo ir mokymo sistemas. Pirmiausia, galvoju apie teisės specialistų ūkdymą. Taip pat e, manau, kad elektroninio teisingumo sistema uh, yra puikia priemonė, kuri sustiprins e, prieigą prie teisingumo piliečiams, verslui ir patiems teisininkams palengvins gyvenimą. Aš norėčiau, kad e, elektroninio teisingumo sistema būtų interaktyvesnė. Taip pat norėčiau, kad būtų užtikrinta, kad piliečiai pasitikėtų savo pirkiniais, e, kad jie nebijotų e, kelti teis, steigti teisinių ieškinių kitose valstybėse narėse. Smulkus ieškiniai yra labai svarbis rytis ir čia turime keisti padėtį. Taip pat noriu, kad pasikeistų alternatyvių ginčių sprendimo ir tarpininkavimo sistema. E, kada tik reiks gerinti kompensavimo sistemą, turi būti e, daromi visi reikalingi, žaigiami visi reikalingi žingsniai. Aš taip pat labiau noriu akcentuoti įgyvendinimo gebėjimus. Norėčiau, kad e, pagerėtų mūsų bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis skirtingose sektoriuose tam, kad apgimtume vartotojų interesus. Gerbiami parlamento nariai, dabar norėčiau pridurti e, šitą e, asmeniško. Prieš aštuonerius metus aš Čekijos Respublikoje buvau patekusi į kalėjimą, nes e, tapau neteisingumo auka. Mano susidūrimas su neteisybė mane šokiravo. Aš maniau, kad buvo neįmanoma žmogų e, pasodinti į kalėjimą be įrodymų. Bet Po kažkurio laiko paaiškėjo, kad kaltinimai prieš mane buvo nepagristi ir suklastoti. Ir todėl aš e, pasirinkau teisingumą. Patyrusi tokį šoką, aš norėjau suvokti, kaip veikia teismų sistema. Dėl to ir pradėjau studijuoti bei dirbti e, teisės srityje. Studijavau teisę Prahos teisės fakultete. Ta dariau, nes norėjau gauti naują darbą. Mano ankstesnis darbas e, man tapo nebeįmanomas, nes e, toje darbovietėje mano reputacija buvo visiškai sugriauta. Dabar, e, net ir praėjus daugeliui metų, e, ta patirtis manęs, man neužsimiršo. Ir kai aš e, susiduriu su neteisybės pavyzdžiais, labai jautriai reaguoju. Todėl ir noriu teisingesnės, sažiningesnės visuomenės, kur žmonės turėtų galimybę pasirinkti, kurie būtų apsaugoti ir kur jie vieni kitais pasitikėtų. Nepraraskime tikėjimo, kad galų galė teisingumas laimės. Mano atveju taip atsitiko. Čekijos Respublikos teismų sistema galiausiai e, man kompensavo padarytą žalą ir tikiuosi, kad visuomenės akise buvo atkurta gera mano reputacija. Gerbiami parlamento nariai, aš paveldėjau labai daug darbo iš savo pirmtakų. Mano pirmtakai tuo didžiuojasi ir aš norėčiau labai pagirti e, Vivian Redding, Martina Reichertz, e, taip pat ponė Nemica, kurio pateikė labai daug pasiūlymų. Aš ateinu iš regionų politikos struktūrinių fondų aplinkos. Ten mes susidūrėme su daug projektų, terminų, įgyvendinimo reikalavimų. Kaip regionų plėtros ministrė, tiesą sakant, aš dar šiandien e, tas pareigas užimu, atsistatydinsiu tik rytoj. Aš parenkiau strategiją ir labai konkrečių projektų Čekijos Respublikai artimiausiams dešimčiai metų. Naujoji komisija dirbs e, naujoviškai. Aš visiškai pritariu išrinktojo pirmininko ir jo o, komandos pasiūlinktai naujai politiniai pozicijai ir darbo metodams. Aš e, tikiuosi savo politikos rytyje dirbti vadovaudomėsi mano įvardintais principais. Aš esu išrinkta ir Čekijos parlamento narė, vėlgi paskutinės dienas. Aš esu politikė, ne valstybės tarnautoja. Ir esu visiškai įsitikinusi, kad kovosiu už tai, kad e, iškeltos idėjos būtų įgyvendintos. Gerbėjami parlamento nariai, Aš negaliu išskirti nei vieno e, išskirtinio tikslo savo portfelėje. Mes dirbsim visi kartu, pasieksim rezultatų kartu, rezultatų, kurie yra labai svarbus ir kurių ES piliečiai laukia labai seniai. Pirmiausia, turiu galvoje domino apsaugos taisyklių reformą, prokuratūros reformą, moterų dalyvavimo įmonių valdybose teisę, taip pat e, vartotojų apsaugos teisės. Be to, kartu su jumis aš renksiu darbo atvarkę dar artimiausios penkeriems metams, kad mano portfelio trys skirtingos dalys būtų sutelktos. Jeigu tą galėsime padaryti, sukursime teisingesnę bendrąją rinką, kuri bus naudinga ir vartotojams, ir įmonėms. Noriu dar kartą pakartoti. Norėčiau, kad žmonės turėtų galimybę labiau rinktis, jaustųsi labiau apsaugoti ir turėtų daugiau pasitikėjimo. Ačiū uždėmesi. Thank you, madam. And now we go. Ačiū, dabar pereikime prie klausimo atsakymo. Noriu priminti, kad tie, kas užduoda klausimą, turi vieną minutę. O kandidatė į komisarės yra skirtos dvi minutės atsakyti. Visų pirma, jūri komiteto sąraše pirmas klausantis jis yra panas Zviefka. Szanowna Pani Jo. Ačiū pirmininkė, paskirtoji kandidatė. Na, pasiūlymai yra mm, dėl įmonių valdymo. Mes galvome, kad reikia užtikrinti paprastesnę aplinką verslui, kad, būtų leng... kad įmonėms būtų lengviau veikti bendroje rinkoje, kad jos turėtų daugiau galimybių, ypač um, mažoms vidutinėms įmonėms, kad būtų lengviau dirbti, kad jos būtų konkurencingesnės globaliame. Um, sektoriui. Mes žinome, kad MVI sukuria daug darbo vietų ir augimo, taigi reikia vengti pernelik didelio reguliavimo, reikia vengti pernelik didelės administracinės naštos sukūrimo MVI sektoriui turime stengtis mažinti ir dabartinę naštą. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie kliūčių mažinimą verslui. Ar tai bus vienas iš jūsų prioritetų? Ir jei taip, ką jūs galvojate reikėtų padaryti dėl naujų pasiūlymų, dėl įmonių valdymo, koks būtų atsakingas požiūris šioje srityje? Thank you for, for the question. Ačiū už klausimą. Aš pasinaudosiu galimybę kalbėti gimtają kalbą, kalbėsiu čekų kalbą. Taigi dar kartą ačiū už jūsų klausimą, ponė Zviefka. Sutinku su tuo, ką jūs pasakėte dėl mūsų požiūrio į MVI sektorių. Uh, Mes tikrai turime sankcijas užtikrinti, kad visi reglamentai, direktyvos, rekomendacijos nedidintų administracinės naštos toms įmonėms, kurios yra Europos ekonomikos stuburas, kad priešingai mes mažintumėm kliūtis ir padėtumėm įmonėms ir verslininkams dirbti geriau bendroje Europos rinkoje. Tai atitinka ir biurokratijos mažinimo principus. Tai padės mažinti kliūtis taip pat. Manau, kad mano atsakomybės rytyje esantis Teisingumo ir generalinis direktoratas turi jau įvairių pasiūlymų ir dėl savarankiškai dirbančių ir yra rekomendacija dėl supaprastinimo, dėl, pavyzdžiui, nemokumo procedūrų. Aš norėčiau akcentuoti tokius dalykus. Mes stengiamės įmonėms suteikti ir antrą šansą kuomet įmonių veikla keičiasi, kuomet keičiasi jų pajamų e, srautai, kad įmonės nebankrutuotų, kad jom būtų lengviau veikti. Reikia paminėti taip pat ir direktyvą dėl akcininkų teisių. Čia tikrai reikia mm, supaprastinti taisyklės. Ir tokius dalykus tikrai turime remti, skatinti. Aš asmeniškai tikiu kad e, valstybės tarnyba e, kūrė naštą dėl to, kad e, tai yra natūralus instinktas, tačiau mes turime priešintis tokiam natūraliam instinktui. From... Ačiū dabar socialistų frakcijos vardu, ponė Regner. Uh, Ačiū, aš noriu pasiteirauti dėl Europos bendrovių teisės. E, įmonėms ir akcininkams reikia Europos įmonių um, teisinės bazės, kad jų teis, aplinka būtų stabilesnė, kad jų verslas galėtų e, veikti geriau. Taigi, ar jūs keisite esamus prioritetus ir sieksite didesnio teisinio tikrumo įmonėms ir jų akcininkams, užtikrindama visų pirma, kad būtų direktyva dėl um, įmonių buveinių perkelimo per sieną ir antra, ar numatysite uh, nuoseklius uh, derančius minimalius standartus dėl akcininkų, pavyzdžiui, uh, kaip jūs užtikrinsite, kaip bus su įmonėmis, kur yra vienas narys tai ką jūs darysite dėl įmonių, kur yra socialinis dempingas, kur yra e, savarankiškai dirbančių asmenų e, um, galimybės išnaudojamos, kuomet, e, ką jūs darysite tokiais klausimais, kad būtų įmonės tvarios, sėkmingos, ar reikia įtraukti vartotojus, vietos bendruomonės ir darbuotojus, tai yra suinteresuotas šalis į šiuos procesus. Komisioner. The floor is yours. Komisarė, žodis jums. Ano, děkuji. Tato otázka trošku souvisí s tím, o čem jsem hovořil. Ačiū už klausimą. Įsietina su tuo, ką jau pasakiau. Aš manau, kad uh, aplinka mažoms vidutinėms įmonėms, kuriuose dirba 175 milijonai darbuotojų, yra labai svarbi. Mes turime stengtis stabilizuoti teisinę aplinką tokioms įmonėms MVI, um, kad jos galėtų lengviau prognozuoti mm, savo veiklos perspektyvas. Aš manau, kad būtina um, baigti renkti pasiūlymus dėl uh, taisyklių supaprastinimo, kaip įmonės galėtų dirbti tarptautinių lygmenių per valstybių sienas. Manau, kad mes turime stengtis mažinti kliūtis, su kuriamis susidarė šios įmonės galvojant apie startuolius, čia irgi būtina supaprastinti sąlygas, kaip įmonės būtų galima įsteigti, kad tai e, netai brangiai įmonėms kainuotų. Tai viena iš svarbių sąlygų kurias e, valstybėms narėms, jeigu jos nori pasinaudoti ES uh, fondų teigia, teigiamą naudą, jos turi supaprastinti sąlygas. Toliau dėl įmonių buveinių perkelimo. E, iš tikrųjų, būtina supaprastinti taisyklės. Tai yra didžiulė kliūtis įmonė. Jeigu ji nori veikti kitoje, im, kitoje valstybėje, tai um, ji visų pirma turi panaikinti savo įmonę toje valstybėje A, tada turi persikelti savo buveinę į valstybę B, ten įsteigti ir taip toliau. Aš manau, kad mes turime sukurti vienodas taisyklės um, veiklai per valstybių sieną. Dabar dėl darbuotojų ir akcininkų teisų mėnesių. Akivaizdu, kad mūsų teisiniuose pasiūlymuose turi būti užtikrintas šių asmenų teisų gerbimas. Ačiū panas Fos iš APP frakcijos. Ačiū. Mano klausimas yra sėtina su ankstesniu klausimu. Kaip žinote, vasarį Europos parlamentas uh, patvirtino poziciją dėl Europos e, priekybos teisės. Aišku, kad tai turės didžiulį poveikį verslui, ypač elektroniniai priekybai. Tai turėtų paskatinti priekybą, tai turėtų, būti pas, tai turėtų paskatinti pasitikėjimą priekybą per sieną. Mm, atsižvelgus į Junkerio komisijos prioritetus, ką jūs darysite šioje srityje? Ar jūs ketinate paspartinti procesus taryboje, ar ketinate daryti teigiamą įtaką e, šią linkmę? Antras dalykas um, dėl ES teisės aktų gyvendinimo. ES yra paremta vienodų teisės aktų gyvendinimu ir e, tuo tikėjimu, kad kiekviena valstybė narė to laikosi. Aš noriu paklausti dėl įgyvendinimo ir įgyvendinimo užtikrinimo. Mm man atrodo, kad tikrai čia dar nėra tiek daug dėmesio skirta, kiek reikėtų. Ar jūs ketinate ateityje skirti didesnį dėmesį ES teisės aktų gyvenimui ir gyvenimo užtikrinimui bei to kontroliai? Komisarė, žodis jums. Tasku, ja, Ačiū, ponia Fos, už jūsų klausimą. vertinant, tai, kad pasiūlymas dėl mm, bendros ES mm, pardavimų teisės yra pateiktas iš Europos parlamento pusės tikrai mm, Europos parlamentas uždegė žalę šviesą mm, šių pasiūlymų patvirtinimui ir manau, kad tai yra labai svarbu, nes čia galime padėti, pavyzdžiui, bendros skaitminės rinkos susikūrimui, kas yra Junkerio komisijos prioritet, vienas iš prioritetų. Aš tikrai dirbsiu tą kryptimį ir stengsiuos įtikinti valstybės narės, kad reikia suprasti, kad tai yra puikia alternatyva pardavimams per sieną, kad tai uh, nėra taisyklių visiškas vienodinimas, tai yra tokia alternatyva, kuri supaprasins tokią priekybą, e, padarys ją pigesnė ir naudingesnė vartotojams. Taigi aš e, žinau vis tik tai, kad daug kas kritikuoja bendrą ES pardavimų teisę, sako, e, kad tai negerai, e, sako, kad reikia ne 29, ne 29 taisyklių paketo, reikia supapratinti 28 valstybių narių um, taisyklių paketo suvienodimo, kiti sako, kad reikia neliesti tų taisyklių. Bet aš manau, kad tas pasiūlymas, kuris yra pateiktas dabar, siekia supaprastinti sandorius um, internetu per sieną ir aš manau, kad jis tikrai nusipelno mūsų palaikymo. Aš pasistengsiu įtikinti valstybės narės. suprasti, kad tas pasiūlymas tikrai padės mūsų šalių ekonomikoms ir ES ekonomikai bendrai. Įsivaizduokime, ką tai reiškia e, praktikoje. Pardavėjas, kuris veikia keliose valstybėse narėse, e, galės laikytis vienos teisinės tvarkos ir vartotojas tai žinos ir jam bus paprasta. SND Group. Toliau. SD frakcijos vardu, ponė Delvau. Dėkoju pirmininkė, labadiena. Mano klausimas yra dėl viešų dokumentų. E, Europos parlamentas pasisakė už tam tikrų viešų dokumentų supaprastinimo pasiūlymą ir netgi jį praplėtė. Kadencija baiginti, kad komisija nusprendė išplėsti taikymo sritį ir įtraukti taip pat vertimo kaštus. Mūsų frakcijai tai yra labai svarbu, kadangi norime sumažinti biurokratinės išlaidas, palengvinti piliečių gyvenimą ir paskatinti mobilumą, judumą. Kaip jūs vertinate šitą reglamentą ir jo taikymo sritį? Ir taip pat, ar jūs manote, kad reikėtų imtis kitų iniciatyvų, kaip e, pripažinti viešuosius teisės aktus, dokumentus, pavyzdžiui, civilinės būklės tai dokumentus. Ir ar jūs pripažinsite part, registruotas partnerystės e, klausimus į tame e, teisės akto pasiūlyme. Dėkoju, pana Delvo, ačiū už klausimą. Na ir šio klausimu džiaugiuosi dėl to, kad Europos parlamentas e, šios, šią problemą vertina teigiamai. Jeigu yra suprantama, koks yra poveikis paprastiem piliečiams ES, tai turime pripažinti, kad tai jau didelis laimėjimas, nes e, bus sumažinta biurokratinė našta piliečiams. Kai yra tokia situacija, kai sudaromos e, santokos e, tarp skirtingų piliečių, kai vykdomas verslas skirtingose valstybėse ir kai reikia spręsti tarp valstybinės, e, pavyzdžiui, paveldo klausimus, tai mes turime išspręsti dokumentų, iš dokumentų legalizavimo, vertimo problemas o dabar reikalavimai dokumentus turėti su apostile yra tik papildoma šta piliečiams ir įmonėms. Džiugu, kad e, Europos parlamentas e, nori išplėsti šio režimo taikymo sritį. Ir aš e, diskutuosiu su valstybėmis narėmis ir taryba, kad šis siūlymas būtų patvirtintas. Kiek žinau, kol kas laikomasi nuomonės, kad taikymos rytis turėtų apimti tik tai e, civilinės teisės dokumentus. Ačiū. Ponas Radevas, dėkoju pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisarė. Yra trys pagrindiniai prioritetai, kurie buvo e, nustatyti 2020 metų teisingumo darbo atvarkyje. Aš norėčiau pakalbėti apie tarpusavio pasitikėjimą, kurio grindžiamas teisingumas. Labai dažnai piliečiai, teisininkai, teisėjai iki galo nepasitikė kitų valstybių priimtais teismų sprendimais. Todėl reikalinga imtis priemonių, kad tas tarpusavio pripažinimas, pripažįstant kitų valstybių teismų sprendimus sutvirtėtų. Kaip jūs ketinate skatinti tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių? Ar nemanote, kad tarpusavio pasitikėjimą reikia stiprinti jau e, pasinaudojant galiojančiais teisės aktais ir taip pat vengiant nereikalingų teisės aktų? klausimas labai susijęs su anksčiau užduotų klausimų, tai yra e, viešųjų dokumentų pripažinimas. Galiu tik pasakyti, kad norint, kad sistema veiktų, privalu stiprinti pasitikėjimą tarp, tarp valstybinių institucijų, kad būtų pripažįstami, pavyzdžiui, viešiai dokumentai. Jūs visiškai teisus teikdamas, kad viešųjų dokumentų ir teismų sprendimo bei jų vykdymo pripažinimas yra prielaida, reikalinga, e, reikalingas dalykas ir svarbu, kad valstybės pirmiausia pasitikėtų viena kita valstybių nepriklausomumu ir gebėjimu priimti sąžiningus sprendimus. Manau, kad turime imtis ir kitų teisėkuros iniciatyvų. Norėčiau pabrėžti, kad turime skatinti gerą galiojančių teisės aktų įgyvendinimą. Tai yra ne tik galiojančių instrumentų sutvirtinimas, bet jų įgyvendinimas. Dabar dėl pasitikėjimo. Tai labai susijęs su to, ką kalbėjau savo įžanginėje kalboje. Tai yra bendradarbiavimas teisės srityje ir teisininkų mokymai. Na ir dar vienas pastebėjimas. Tik tai žinios ir informacija gali sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Dėkoju. Koferatį, SLD frakcijos atstovas. Dėkoju pirmininkė. Praeitoje kadencijoje parlamentas patvirtino įvairias priemonės, kaip stiprinti ES piliečių vartotojų teises. Tai yra, pavyzdžiui, skirti alternatyvus ginčių sprendimo priemonės. Ir komisija prisidėjo prie tos iniciatyvos tvirtinimo. Taigi, vienok tų priemonių gali nepakakti, norint, kad piliečiai galėtų veiksmingai ginti savo teises. Tai yra pasakyna tiek apie galimybę e, naudotis teisėmis į gynybą, o taip pat ir galimybę kreiptis į teismą. Taigi, norint užtikrinti, kad e, piliečiai galėtų veiksmingai ginti savo teises, socialistai mano, kad kolektyvinės priemonės galėtų pagerinti prieigą prie teismų ir galimybę naudotis gynybą. Taigi, kaip komisarė jūs galvojate imtis veiksmų šioje srityje ir ar ketinatės imtis naujų teisėkros iniciatyvų? Tikra tiesa, kad ES skirtingai gina vartotojus ir skirtingai nustato jiems teises ginti savo teises arba nustato teises į alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Dabar yra ruošiamas toks mechanizmas, kuris veiktų internetu. Aš norėčiau taip pat ir paminėti smulkių ginčių teisės akto pasiūlymą, kuomet, pavyzdžiui, smulkus ginčiai kyla dėl nedidelių sandorių. Kitos priemonės jau susijusios su baudžiamąją teisę, tačiau prieiga prie teismų turėtų būti tikrai neribota. Manau, gerai, kad Europos komisija parengė rekomendaciją ir pasirengusi stebėti situaciją valstybėse narėse. Jis stebės kolektyvinio žalos kompensavimo gyvendinimo e, priemonės e, situaciją ir stebės, ar valstybėse sprendžiamos su to susijusios problemos, ar yra pakankamai ryšto, valios ir jeigu matysime, jog būtina situaciją keisti, mes žinoma imsimės teisėtvarkos in iniciatyvos. Turime turėti pagrindo tikėti, kad e, tai bus naudinga ir neš naudą. ECR frakcijos vardu. Komisarė, savo atsakymuose į klausimus jūs e, teigiate, jog e, jeigu jūs būsite patvirtinę savo pareigose, jūs tęsite e, verslo teisės veiksmų programą. Ir įmonių teisės teisė ir um, teisės aktai yra vienas iš jūsų prioritetų. Jūs minėjote kodekso e, nustatymą, koks būtų tokio veiksmo pagrindimas. Toliau, visos ES įmonės turi būti skatinamos e, plėtoti savo veiklą ES ir už jos ribų. Todėl būtina išspręsti reglamentavimo problemas, kurios yra ne Europos Sąjungoje. Todėl koks jūsų sprendimų variantas, kaip jūs derintumėte savo e, sprendimus su globaliais partneriais, pasauliniais partneriais. Turiu omenyje tas įmonės, kurios e, savo veiklą vysto už ES ribų. Taip, e, savo atsakymuose į klausimus aš paminėjau vieną iš tikslų, tai yra teisinių sistemų suvienodinimą, ypač kai kalbame apie įmonių teisę. Manau, kad tai yra akivaizdus dalykas. Jeigu norime kurti bendrąją rinką, kurioje nebūtų barjerų, prekybinių barjerų ir teisinių barjerų, tai turime stengti suvienodinti verslo sąlygas pagal ES pagrindų sprendimą. Jeigu bus kuriamas atskiras kodeksas, tai galėtų būti vienas iš sprendimų. Kiekvienas Europos teisės suvienodinimo sprendimas į sieną turi būti pateiktas ir valstybėms narėjams. Tai reikia paaiškinti, paaiškinti motyvus, tikslus. Manau, kad tokių verslo taisyklių suvienodinimas arba pirkimo pardavimo sutarčių teisės nuostatų suvienodinimas yra geras tikslas. Ir mes privalome paaiškinti valstybėms narėms koks, kokios teisės nuostatos gali prisidėti prie S įmonių konkurencingumo stiprinimo. Dėl įmonių, kurios veiklą vykdo visame pasaulyje už S ribų. Turime mažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą, kad nepažeistume jų konkurencingumo eksportavimo E, gebėjimų ir jų reputacijos pasaulyje. Prie to turime dirbti. Cecilija Vikstrom iš Alde frakcijos. Labai ačiū. Aš čia. Tiesiai prieš Jūs. Malonu Jūs čia matyti ir labai dėkoju, kad jums pakako drąsos e, išsakant ir asmeninius savo e, patirtį ir profesinę patirtį. ES yra gera priemonė, leidžianti išaiškinti e, nacionalinių teisingumo sistemų trūkumus, pasimokant iš bendrosios praktikos, besikeičiant jie. Tai yra labai svarbu ir piliečiams, ir įmonėms, tai sustiprina vidaus rinką ir padidina pasitikėjimo. Tai yra labai svarbu pasikeimą tarp skirtingų valstybių narių ir jų teisingumo sistemų. E, teisingumo teismas taip pat e, gali tarnauti kaip naudinga priemonė pagerinti atitinkamas pagrindinės teisės valstybėse narėse. Ar jūs kaip komisijos narė esate pasiryžusi toliau e, gerinti valstybių pasiekimus teisingumo srityje? Ką jūs apie tai galvojate? Vikström, dėkuoju vam. Labai ačiū, ponė, už tokį klausimą ir už malonius e, padėkos žodžius. Teisingumo pasiekimų lentelė yra viena iš pagrindinių mūsų e, priemonių. Taip mes galime palyginti valstybių narės, jų teisingumo sistemo efektyvumą ir pilietinės teisės pasiekimus. Tai yra pagrindinė priemonė leidžianti įvertinti, kaip teisingumo sistema veikia e, iš Europos semestro perspektyvos, apie kurį dar šiandien nebuvo kalbėta. Aš visiškai suprantu šios e, e vadinamosios vertinimo lentelės sistemos reikšmę. Kokia bus jos ateitis? Aš manau, kad turime ir kitų priemonių, kuriomis galime stebėti, kaip yra laikomasi pagrindinių teisių. Be abejo, turime prižiūrėti pagrindinių ir žmogaus teisių taikymą valstybėse narėse. Mes tą turime nuolat daryti, nelaukdami jokių specialių pranešimų iš valstybių narių. Dažnai manęs klausia, ar ta teisingumo pasiekimų lentelė neturėtų būti e, perkelta ir į kitas teisės rytis, pavyzdžiui, baudžiamąją teisę. Aš manau, kad e, tokia evoliucija yra įmanoma, tačiau, mano nuomonė, Europos komisija turėtų pasinaudoti ir kitais informacijos šaltiniais statistikos ataskaitomis ir panašiai kitomis informacijos sistemomis. Tuo pagrindu Europos komisija turėtų įvertinti padėtį valstybėse narėse, neišplėsdama teisingumo pasiekimų lentelės, e, kuri buvo suformuota labai gerai ir e, paskirties. Toliau ponas Jiri Maštalka iš GUE NGL frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną, gerbiama Jaurova. Atsakymuose raštu. Be kita ko, jūs paminite REFIT programą. tai priemonė atvirai įvertinti e, turimų teisės normų poveikį. Mažinti administracinę naštą, administracinių kliūčių e, skaičiaus mažinimas e, turi būti užtikrintas, kad piliečiai galėtų geriau pasinaudoti paslaugomis. Tačiau kaip jūs, kaip komisijos narys, pas, užkirsite kelią, kaip komisijos narė užkirsite kelią uh, darbuotojų teisų pažeidimams, e, kaip e, gerinsite darbo sąlygas ir sveikatos apsaugą darbo vietoje, kai ir kad nesusilpnėtų socialinis dialogas. Dėl refit programos visų pirma. Manau, kad tai yra labai svarbi priemonė mums visiems. Taip mes galime atsakyti, ar e, reglamentų ir kitų teisės aktų projektai, kuriuos numatoma priimti, iš tiesų yra reikalingi. Junkerio komisijoje tai yra viena iš e, prioritetinių iniciatyvų. Vertinsime Europos Sąjungos visus būsimus žingsnius pagal jų būtinumą ir naudingumą. Aš labai glaudžiai bendrabiausiu su vicepirmininku Timmermans, e, su kuriuo šią temą jau aptarėme gana išsamei. Kaip užtikrinti, kad vartotojų teisės nebūtų pažeidžiamos ir e, sveikatos ir saugos standartai darbo vietoje nesumenkėtų. Manau, kad šį klausimą reikėtų spręsti labai atsargiai. Būdami atsargus mes e, e, susilauksime sektorinio organizacijų, asociacijų pagalbos, jos stebi darbuotojų teisių e, įgyvendinimą. Be to, šiuo požiūriu labai svarbus profesinių sąjungų vaidmuo. Aš e, e nuolat mielai tariausi su visomis organizacijomis ir e, aš visuomet išklausau įspėjimų, kuriuos sako mano darbą stebintys asmenys. Bendradarbiavimas su asociacijomis ir profesinėmis sąjungomis bus gyvybiškai svarbus. Na, o dėl e, akcininkų ir e, darbuotojų e, standartų. Mes turime suteikti tam tikras garantijas ir jų nesusilpninti. Toliau ponė Hautala iš Žaliųjų frakcijos. Labai ačiū, pirmininkė. Aš e, norėčiau pateikti klausimą dėl investicijų sutarčių su daugeliu valstybių. Pasakykite savo nuomonę apie arbitražo bylas, kurios, arbitražo, atsiprašau, skirsnius įtrauktus į tas sutartis. Ką Jūs galvojate apie e, valstybinių teismų sistemų apiejimą? Net ir pirmininkas Junkeris išreiškė tam tikrą nepasitenkinimą uh, dėl to, kad yra pasikliaunama privačiais teismais. Ir iš tiesų problema rimta, nes jie ne visuomet turi pagrysti savo sprendimus. Kaip jūs Europos e, privačiosios teisės sistemoje vertinate tarptautinę privačią teisę? Kaip galėtume mūsų nacionalinius teismus paversti labiau europietiškais arba tarptautinės arenos veikėjais, kad jie galėtų pasikliauti tarptautiniais e, arbitražo mechanizmais. Labai ačiū už klausimą. Tiesą sakant, jūs savo klausime jau pasakėte tai, kas yra aišku. Politinis pareiškimas, kurį paskelbė Žanas Klaudas Junkeris, aiškiai rodo, kad ateities komisija, busimoji komisija, turės suteikti visiems vienodas galimybės spręsti ginčius. Turiu galvoje valstybės, bendrovės ir pavienius subjektus, be jokių kliūčių. Nekartosiu to, ką jūs jau sakėte, bet mes turime išvengti apiejimo atveju. Na, o kalbant apie arbitražą, tai alternatyvus būdas spręsti ginčius. Tačiau jokių būdų arbitražas negali būti vertinamas kaip vienintelė įmanoma galimybė suinteresuotoms šalims, e, ginčio šalims e, rasti išeitį. Gairėse tai aiškiai pasakyta. Aš nežinau, ar ginčiai gali būti sprendžiami Bruselio reglamentais. Ta priemonė padeda spręsti ginčius tarp dviejų individualių asmenų ir jas negali pasitelkti valstybės. Ferrara. Toliau pana Ferrara iš EFDD frakcijos. Signora Jurova, lei ha fatto della... Ačiū pirmininkė. Pone Jaurova, jūs kalbėjote apie skaidrumą ir nepriklausomybę. Jum tai yra svarbiausi žodžiai ir mes tuo džiaugiamės. Tačiau visai neseniai jūs gynėte mm, Andrei Babis, finansų ministrą, savo partijos vadovą ir kalbėjote čia parlamente ir sakėte, kad ponas Babis pardavė savo įmonės, ypač holdingo kom, kompaniją, kai tuo tarpu Europos komisija patvirtino, kad tos mm, įmonės vis dar veikia. Tai kaip mes galime dabar patikėti jūsų pareiškimais dėl to, ką darysite ateityje, kai, buvo, kai girdėjome neteisingus jūsų pareiškimus parlamente visai neseniai praeit, nesenoje praeitie. Eh, aby bylo. Dėkuoju už šį klausimą. Kad būtų viskas aišku, turiu pasakyti, Andrei Vabis yra politinio judėjimo eh, pirmininkas, kuriame aš esu vicepirmininkė ir aš atstatydinsiu ir iš šio posto. Jis yra sėkmingai verslė dirbęs žmogus ir turiu atvirai jums pasakyti, manęs niekada jo verslo veikla nedomino. Man panas Babičiai yra teisingumo, finansų ministras ir mūsų judėjimo mm, pirmininkas. Taip tas klausimas, ar jis pardavė ar nepardavė savo įmonės, tas klausimas buvo aktualus tuo met, kai jis tapo finansų ministru, kai pradėjo eiti tas pareigas. Tuomet aš pateikiau tokį atsakymą. Uh, kuris buvo paremtas mano tuometinėmis žiniomis. Žinau, kad kartais būna visokių gandų, mm, Ir klausimų keliama, ar aš būsiu pavaldi ponui Babets, buvo ir spaudoje klausimų dėl interesų konflikto. Taigi aš dėl savo nepriklausomumo galiu visiškai aiškiai pareikšti, kad aš esu nepriklausomas asmuo. Niekada nepasidaviau pono Babets spaudimui ir jokio spaudimo iš tikrųjų iš pono Babets pusės net ir nebuvo. nebuvo. Čia Aš tikrai laikausi nuoseklios pozicijos ir tikiuosi, kad galėsiu jūs įtikinti, jog mano nepriklausomumas ir nešališkumas, mm, mano imunitetas bet kokiam spaudimui e, iš, iš šono visuomet išliks. Mm, žinau, aš, aš suprantu, ką, apie ką jūs kalbate, ką aš pasakiau tuo met. Aš galiu pakartoti, kad aš tuo met pasakiau tai, ką aš žinot, bet iš tikrųjų, pana Pavič, ūkinė komersinė veikla nėra mano reikalas. Ačiū toliau, panas Zivievka, EPP frakcija. Ačiū, pirmininkė, paskirtoji kandidatė į komisarės. Norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs pasakėte apie žinių plėtimą, apie Europos teisę. Europos teisė veikia tuo met, kai ji pasiekia tuos, ką turi pasiekti ir kai tie, kas turi turėti galimybę pasinaudoti tą teisę, iš tikrųjų gali ją pasinaudoti. Aišku, būna visokių atvejų, sudėtingesnių, mažiau sudėtingų, pavyzdžiui, Briuselis vienas ar paveldėjimo teisė ir, ir panašus dalykai. Bet mano klausimas būtų toks. Mm, tas generalinis direktoratas, kuriam jūs galbūt vadovausite, ar jis renks kokias gairias įmonė e, kokias gairias įmonėms dėl piliečių, dėl eilinių piliečių, ar jūs galvojate, kad tikrai bus kažka padary, kažkas padaryta, nes tai tikrai nepaprastai svarbu. Ano, pane Zvěvko, samozřejmě, že právo je efektivní, pokud... Ačiū, pane Zvěvka. Taip, teisės aktai veikia, yra efektyvus tik tuo met, jeigu jie yra įgyvendinami ir jų gyvendinimas užtikrinamas. Jeigu teisės aktai e, įgyvendinami pavėluotai, tai yra e, neįgyvendinta teisė. Ir taip, ir, ir Briuselis vienas, ir kiti teisės aktai, kurie paliečia kasdienį mūsų eilinių piliečių gyvenimą, yra labai svarbus, tai yra privatinės teisės nuostatos. Taigi, tai tokias rytis, kur turime pasirūpinti, kad tos priemonės ir tos nuostatos bus įgyvendintos tikrai veiksmingai. Tos nuostatos tikrai paliečia visus, taigi reikia visų pirma užtikrinti, kad būtų pakankamai informacijos apie tokias nuostatas. Uh civilinės teisės srityje tikrai žmonės labai neramina tokie atvejai, kai civilinės teisės nuostatos neveikia. Civilinė teisė turi atspindėti žmonių poreikius, jų praktinio, kasdienio gyvenimo poreikius. Taigi, kai eina kalba apie civilinės teisės nuostatas, jeigu yra priimamos tokios nuostatos, kurios neveikia praktinėme, kasdienėme gyvenime, tai piliečiai turi apie tai žinoti ir mes turime atlikti tikrai rimt, įgyveninti rimtas visuomenės informavimo kampanijas. Mes turime tik įgyveninti veiksmingas priemonės, kad teisininkai būtų tinkamai apmokyti. Kadangi pati mokiausi teisės, tai tikrai pasirūpinsiu, kad taip ir būtų. Chair. Ačiū, dabar pirmininkavimą ir plaktuką perdosiu kolegai uh, Klodui Morajas, kuris yra Pilietinių teisų teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas. Labai ačiū paskirtoji kandidatė į komisarės, ponė Jaurova, noriu pasveikinti jūs visų pilietinių teisų teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, lybė komiteto narių vardu. Teisingumas yra nepaprastai svarbus lybė komitetui ir um, vyko keitimosi nuomonėmis. Jūs žinote, kad tai yra vienas iš svarbiausių klausimų mūsų darbe. Aišku, bendradarbiavimas, pagrindinės teisės, įstatymo viršinybė, bet ir tokie dalykai kaip duomenų apsauga, privatumas, tai yra nepaprastai svarbios sritis lybė komitetui. Ir žinoma, iš tų keitimusių nuomonėmis jūs jau susidarėte tą įspūdį. Ir aš iš karto suteiksiu galimybę kolegoms užduoti klausimus. Visų pirma, EPP frakcijos vardu Axel Voss. Ačiū. Aš taip suprantu, kad e, pritruko laiko jums atsakyti į mano pirmą klausimą, tai aš pakartosiu jį. Ar jūs ateityje mm, sieksite užtikrinti, kad tikrai būtų um, ES teisės aktai gyvenimai valstybės narėse ir jų gyvenimas užtikrinamas. Tai yra nepaprastai svarbu. Europos parlamentas kovo mėnesį e, balsavo e, dėl pranešimo dėl NSA um, klausimo. Ir čia buvo komisija paraginta iš karto išspręsti tuos klausimus dėl e, saugių prieglopščių, dėl vienodų teisių, dėl domenų apsaugos, teisių vienodo gyvendinimo, vienodo apsaugos lygio. Jeigu negalime suderinti vienodų apsaugos standartų su JAV. Ar jūs um, būsite drasi ir atsisakysite to saugos prieglopščio tokio e, susitarimo? Ar jūs laikysitės europinio požiūrio? Ar jūs įginsite? Ar jūs e, ketinate tokį teisė kūrinį pasiūlymą pateikti? Trečias aspektas – vartotojų elgesi labai smarkiai įtakoja e, įvairius pasiūlymai um, per internetą, per interneto svetainės, per įvairius uh, videokliupus, kaip jūs dirbsite šioje srityje, kad viskas vyktų teisingai ir sąžiningai? Tak jestli jsem to zachytila, je to troj otázka kvůli času na první otázku, jak ho... Jei teisingai viską supratau, uždavėte tris klausimus. Visų pirma, dėl to, kaip prižiūrėsiu Europos teisės įgyvendinimą. Taip tikrai dirbsiu šioje srityje, čia yra naudingų priemonių kuriomis gali pasinaudoti komisija. Įgyvendinimo etapas nėra toks labai mm, gražus, patrauklus žiniasklaidai, tačiau tai yra toks etapas, kuris yra lemiamas. Kalbant apie NSA klausimą, ir tą saugos prieglapščio klausimą, tai yra pasudėtingiausias klausimas, su kuriuo man teko susidurti. Tikrai nepaprastai svarbus e, klausimas yra domenų apsauga ir mūsų piliečių privataus gyvenimo apsauga. Štai kas pasitida ant kortos. Tai yra viena iš pagrindinių teisų, kurias pripažįsta e, pagrindinių teisų hartija. Tai tikrai tokiais klausimais negali būti daromi kompromisai, net ir tokiais laikais kai duomenys iškeliauja iš Europos žemyno. Aš tikrai vertinu daugelio iš jūsų šio klausimo atliktą darbą. Dėl to, ar saugus prieglopsis yra iš tikrųjų saugus, pavyzdžiui, tikrai jūs mane įtikinote, kad turite labai rimtų abejonių ir aš turiu labai rimtų abejonių ir aš noriu elgtis tikrai atsakingai. Paprasta būtų pasakyti, kad atsisakykime tos saugos prieglopščio ir visų pirma viską išanalizuokime ir tik tada priimkime sprendimus dėl tolesnių priemonių. Taigi, jeigu patvirtinsite mane į šias pareigas, norėčiau tęsti šias diskusijas su jumis ir norėčiau atlikti išsame šio klausimo analizę, norėčiau įsigilinti ir įvertinti, ar ta sistema yra saugi ir kokie būtų kiti variantai, kitos sistemos, kurios galėtų padidinti pasitikėjimą. Matau, kad mm, mano laikas mm, baigėsi, bet iš tikrųjų jeigu dar kažkas užduotų tokį klausimą, kuris man buvo iškeltas E, dėl e, interneto, aš mielai sakyčiau, pavyzdžiui, Google ir Ispanijos byla, pavyzdžiui, tikrai patraukė mano akį, bet dien, baigėsi laikas. Be... Tai yra kompleksiškas klausimas. Tai tiesa, toliau SND. Klot Morais, čia esu aš pats. Labai panašus klausimas į ankstesnį dėl saugaus prieglaušio. Ir čia e, mano susirūpinimas šiek tiek kitoks. Kai vyko diskusijos, mes kalbėjome apie saugų prievapsi, apie skėtinio susitarimo. Ir todėl klausiu, kaip jūs suderinsite e, tokią problemą, kad nėra vieno komisaro, kuris atsakingas už šiuos klausimus ir kaip jūs spręsti skaitmenę Havės korpus problemą. Ir kaip jūs padėsite mums parlamente sekti šios teisėkuros aktų rengimą. duomenų apsauga. ES turi būti nustatyti aukšti standartai, kaip to, tai numatyta duomenų apsaugos teisės akte. Tai yra sritis, kurios kuri patenka į daugelio komisarų kompetenciją. Kalbėjausi su kitu paskirtu komisaru, pono Ansipu, ir mes sutarėme, kad mes dirbsime kartu, tardamiesi. Iškart po to, kai bus patvirtinta naujoji komisija, tai duomenų apsaugos klausimą ir Europos piliečių duomenų perkelimą už Atlanto mes nusprendėme spręsti nedelsint ir kartu. Turime sugražinti pasitikėjimą tarp ES ir JAV, o dėja tas pasitikėjimas buvo sugriautas. Mes žinome, kad buvo Snaudino skandalas ir kiti skandalai. Yra ženklų, kad JAV agentūros ketina pasinaudoti turimais europiečių duomenimis saugumo tikslais. Jie teigia, kad tai yra prevencinės priemonės, tačiau iš anksto nėra žinoma, kokiu tikslu tokiais duomenimis gali būti pasinaudojama. Todėl tam pritarti mes negalime. Klausimas tikrai yra kompleksiškas ir jį privalu spręsti kartu su JAV. Čia esu pasiryžusi nedaryti jokių nuolaidų. Tai yra privatumo ir duomenų apsauga. Toliau ECR frakcijos atstovas ponas Kirkhop. Pone Europos arešto, arešto orderis yra labai svarbus instrumentas kovojant su tarpvalstybiniu terorizmu, tačiau jisai nėra tobulas. Norėčiau išsiaiškinti, ar komisija bandys atžvelgti parlamento e, susirūpinimą dėl um, mažamečių, nepilnamečių nusikalstamumo. Toliau, dėl teisingumo srities. Komisija praeitie skyrė tikrai daug pastangų, e, kur, kurdama Europos prokuratūrą ir bendrąją pirkimo pardavimų sutarčių teisę Europoje. Kaip jūs bandysite spręsti tokias problemas Europos Sąjungai? Jei sulauksiu jūsų pasitikėjimo, tai šios klausimus e, nagrinėsiu ir spręsiu kasdien. Veiksmingumo kriterijus man yra pirmasis prioritetas. Dėl Europos prokuratūros ir CSL tai, tai yra viena iš pagrindinių temų. Manau, kad prie jų bus sugrįžta. CSL turi sustiprinti tarpvalstybinę, e, tarpvalstybinius atsiskaitimus, verslą. Bet e, dabar dar grįžčiau prie Europos arešto orderio, tai buvo pirmoji jūsų klausimo dalis. Manau, kad e, šis įrankis buvo sėkmės istorija. Puikus įrankis kovojant su nusikalstamumu Europoje. Dabar nieko nelieka paslėpta Europoje, nes turime būtent šį kovos su, nikal, su nusikalstamumu įrankį. Institucijos dirba veiksmingai, per metus yra 15 tūkstančių pranešimų susijusių su Europos areštų orderiu. Žinau, kad yra dar viena kita nereikšminga aplinkybė, tačiau tos problemėlės e, buvo nedidelis ir jos įspręstos. Džiaugčiausi, jeigu Europos arešto orderis ateityje nebūtų iš esmės pakeistas. Aš tikrai skirsiu laiko ir dirbsiu prie šio klausimo, kad nebūtų pakeisti teisės aktai. Toliau Aldė frakcijos atstovė Sophie Interveld. Ačiū pirmininkė, laba diena, paskirtoji komisarė. Yra kovos su diskriminacijos direktyva ir Junkeris prašė, kad tai būtų jūsų prioritetas. Tačiau Europoje vis dar yra diskriminacijos, homofobijos ir smurto atvejų. Ar tai būtų viešoje erdvė, mokykla ar šeima. Ir politikai sako įvairiausias homofobinės kalbas, šeimose susidurima su smurtu prieš vaikus Ir šeimos teisė kol kas yra valstybių narių kompetencija, tačiau ES turi prievalę pagal sutartis ir žmogaus teisų hartiją užtikrinti vienodas teisės visiems asmenėms ir laisvą jų judėjimą. Turime kovoti su ksenofobija ir diskriminacija ir todėl Europos parlamentas ir dešimt valstybių narių nuolat kartojo, kad svarbu ginti LGBT teises. Buvo padarytas Lūna Ček ataskaita, raportas. Taigi komisija ir kelios valstybės narės e, paskelbė gairias LGBT teisėms. Ar jūs jas plėtosite ateityje? Ačiū už klausimą. Tikrai daug dalykų jūsų klausime kovos su diskriminacija direktyva. Tai yra vienas iš pagrindinių teisės įrankių, padėsintis išspręsti dabar susidariusi atotrukį. Tai nebus vien tik tai mano iniciatyva. Ir puikiai suprantu, kad e, tokiems asmenims būtina tvirtinti atskirą strategiją. Tokių asmenų yra 25 milijonai ir tai yra ES piliečiai, kurie turi teisę į vienodą požiūrį ir vienodą apsaugą nuo homofobinių pareiškimų ar kitokių išpolių ta programa turėtų būti labai tikslinga. Ir, kaip jau sakiau, man primtini yra tokie dokumentai, kurie konkretus su analize, prioritetu, veiksmų planu, atsakomybėmis. Svarbu nustatyti, kas bus atsakingas už strategijos įgyvendinimą. Ir dar pakomentuosiu trumpai atsakomybės aspektą. Turime apeliuoti į valstybių narių bendradarbiavimą. Ir tikrai daug valstybių tokią programą turėti pagydauja. Valstybės atsakingas už kovą prieš tokius homofobinius išpolius. Reikia pasinaudoti ir kitomis priemonėmis, informavimo kampanijomis, e, dokumentų, publikavimų, leidimų ir taip pat pasinaudokime jau turimais duomenimis. Dėkoju, toliau guoja NGL grupės e, frakcijos atstovė Veržia. Dėkoju pirmininkė, gerbiamo paskirtoji komisarė. Man šiek tiek abejoja, abejonių kelia jūsų portfelio turinys. Galima skirti dėmesį vartotojams, įmonėms, tačiau e, žvelgti į teisingumą per vartotojų poreikius, e, na, kelia šiokią tokią sumaištį, nes valstybės ir taip jau yra sudėtinga vartotojų padėtis ir teisinė em, situacija. Kaip derinti, pavyzdžiui, teisimo teismo Stalbūro teismo sprendimus? Paimsiu vieną paprastą pavyzdį, kaip ir ponė Intveld ką tik minėjo. Štai, Romai. Romai yra diskriminuojami Europos Sąjungoje. Yra visokios programos, strategijos, tač strategija be kita ko nesenai patvirtinta ir jinai nėra gera. Ir pirmą kartą Romų teisės srityje komisija pradėjo e, procedūrą dėl e, pažeidimo ir tas, ta procedūra prieš jūsų šalį. Kaip jūs e, e, elgsitės, kad valstybės narės pagaliau pradėtų gerbti e, žmonių teises ir ypač Romų teises. Kokių konkrečių teisės pasiūlymų imsitės? Na jeigu aš sudariau įspūdį, jog e, dėmesį sutelksiu tik tai į ekonominius ir vartotojų klausimus, tai nėra teisingas įspūdis. Yra svarbu ir žmonių teisės. Tai, kaip sakyta, gali būti atspirties taškas. Tai yra ES vertybės. O dėl Romų Jūs e, užkabinote jautrų klausimą. Tikrai, Čekijos Respublika gavo komisijos perspėjimą ir prašymą ištaisyti galiojančius teisės aktus, nes Romų vaikai dažnai yra varomi į specializuotas mokyklas Ir tai nėra gerai. Man tai nėra primtina. Aš manau, kad problemą reikia spręsti ne tik Čekijos Respublikoje, bet ir kitose valstybėse. Nes esame daug Romų vaikų, kurie privalomai leidžiami į specializuotas mokyklas. Taigi Čekijos Respublika buvo paraginta keisti savo įstatymus, bet aš neatstovauju čia Čekijos Respublikos, galiu pasakyti, kad tikiuosi, jog situacija pasikeis. Romų įtraukties aspektas yra tikrai platus, sudėtingas. Europos Sąjungoje ir valstybėse turi būti aiškios strategijos. Visos institucijos, tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu, tiek regioniniu lygiu turi bendradarbiauti. Aš pati turiu nemažai patirties, nes dirbau regioniniu lygiu ne vienerius metus. Žinau, kad yra nemažai trūkumų, trūksta tarpusavio supratimo, ko nori dauguma, ko nori mažuma, bet čia tai yra ilgesnės diskusijos e, klausimas. Tai labai svarbus klausimas, todėl leidau jums šiek tiek ilgiau kalbėti. Toliau green, žaliųjų klausimas, ponė Žin Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamai kandidatai į komisijos narius už atsakymą dėl LGBT veiksmų plano. Aš noriu paklausti panašų klausimą dėl horizontaliosios e, diskriminacijos ir kovos su jie direktyvos. Atsakymuose raštu jūs labai aiškiai pasakėte, kad belieka tam politinės kliūtys. Uh, Todėl aš norėčiau paraginti jūs šiek tiek daugiau papasakoti, kaip ketinate šią sritį įtraukti į įstatymus. Ar nereikia daugiau skaidrumo ir įvardinti valstybės, kuriuose gali iškilti sunkumų ir kokio pobūdžio sunkumų. Galbūt reikėtų, kad valstybės, kuriuose tokių sunkumų nėra, jums padėtų rengiant tokį sąrašą. Europos parlamentas ir pilietinė visuomenė taip pat jūs galėtų paremti. Ir kaip bus su kitais komisijos nariais, kaip juos galėtumėte įtrauk, patraukti į savo pusę, kad jie prisidėtų prie direktyvos dėl kovos su diskriminacija rengimo. Ir tada mes įgyvendinsime sutarties antrai straipsnį, kuriame sakoma, kad turi būti užtikrinta lygybė. Dėkuoju iš klausimą. Horizontalioji direktyva dėl kovos su diskriminacija, kaip žinia, susidūrė su keletos valstybių narių pasipriešinimu. Aš pati noriu šį dokumentą propaguoti ir artimiausioje ateityje jį galutinai parengti, tačiau nieko čia negaliu prognozuoti. Nors pati tam tikrą terminą jau turiu galvoje. Kai kurios valstybės narės kelia kliūčių, vadovaudamasi savo pačių sumetimais, o aš norėčiau susijęti šį klausimą su savo pačios patirtimi. Aš baigiau teisę, bet e, teisę studijavau gana vėlai savo gyvenime. Mano pirminė profesija yra kultūros antropologija. Aš žinau, kad kiekvienoje visuomenėje, kiekvienoje valstybėje narėse, narėje yra sava specifika pagrista jos tradicijomis, įpročiais. Taip pat egzistuoja nemažai tabų, kurių reikėtų atsikratyti. Ir apie tai turėtume kalbėti su valstybėmis narėmis e, ir išsiaiškinti, ar tokius ryšių pas jas dar yra. Commissioner Ačiū. Dar prašyčiau gerbimą komisijos e, kandidatę neviršyti jums skirtą laiko. Toliau EFDD vardu Kristina Winberg. Ačiū už man suteiktą žodį. A dabar, man atrodo, mes turim galimybę uh, suprasti, kad uh, mes e, e, susidurėme dabar dar su rimtais sunkumais. Kai kuriems žmonėms vietoj to, tam, kad jie galėtų paprasčiausiai aplankyti savo giminės kitose uh, E, valstybėse arba gautų darbą kitose valstybėse, e, tenka pažeisti įstatymus, jie turi e, dalyvauti organizuotų nusikaltį veikloje ir panašiai. Ir taip aš prieinu prie kito aktualaus klausimo, kuris greitai bus varsamas Europos teismuose. Ir kai kurios valstybės narės turės atsakyti. Aš turiu galvoje socia visuomenės turizmą, socialinį turizmą. Aš galvoju apie E, laisvo asmenų judėjimo dokumentus, kurie priklausys jūsų portfoliui. Ar 21 straipsnio absurdiškumą svarstysite per savo kadenciją? K tomu bych chtěla říct, že volný pohyb osob. Šiuo požiūrį aš norėčiau pasakyti, kad laisvas asmenų judėjimas yra būtinas ES finansa, e, egzistavimui. Aš pati, pati nagrinėjau padėti pavienėse valstybėse narėse ir susidūr, susipažinau su laisvo, laisvos menų judėjimo principu. Išsiaiškinau, kad valstybės narės pačios turi gerų priemonių kovoti su piknaudžiavimu. Valstybės narės turi dvi priemonės, kuriomis jos gali įvertinti, ar patenkančių valstybės menų elgesys neprieštarauja viešosios tvarkos principams. Bet tada kyla klausimas, ar tie žmonės piknaudžiauja valstybės lėšomis. Tokias teisės normas valstybės narės turi ir turėtų jas pritaikyti, spręsdamos akivaizdžius e, laisvas mens judėjimo teisės pažeidimus ir socialinių e, išmokų sistemos išnaudojimo atvejus, kuriuos pastebime kai kuriuose valstybėse narise. Aš manau, kad e, dabartinė padėtis reikalauja tyrimo ir stebėsenos. Kiek aš žinau, Europos komisija vertina pavienių valstybių narių pažeidimus e, laisvas mens judėjimo požiūrių. Komisija pateiks pasiūlymų, kaip šią problemą išspręsti, nepažeidžiant laisvos mens judėjimo teisės. Jeigu padėtis taps nebetoleruotina ir prireiks e, teisės aktų rengėjų įsikišimo, galbūt e, tas bus padaryta, bet kiek aš žinau, dabartinių teisės aktų pakanka piknaudžiavimo atvejams e, įvertinti. Vikimėjai ir nepriklausomi nariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs e, kaip komisijos nariai būsite e, sutarties sergėtoje, įskaitant ir lygybės sergėtoje. Ar jūs sutinkate, kad islamas nepripažįsta vyrų ir moterų lygybės? O tai, kad kuo vis daugiau imigrantų pas mus atvažiuoja iš islamiškųjų valstybių, reikš, kad ES iškils spaudimas vyrų ir moterų lygybė. Ar sutinkate su tuo? Jsem naprosto přes... Aš esu įsitikinusi, kad e, į Europos Sąjungą atvažiuojantieji žmonės yra saistomi prievalės laikytis įstatymų ir teisės normų, kurios taikomos ir kitiems piliečiams. Taigi, jeigu matysime, kad yra pažeidimų, turėsime priemonių e, juos sureguliuoti. Ne man reikėtų vertinti islamą ar kitas religijas Bet jeigu kalbame apie Europos Sąjungą ir e, šios konkrečios konfesijos žmonės, religijos žmonės, tai turime suprasti, kad jiems privalu laikytis tų pačių taisyklių kaip ir mūsų piliečiams. Moterų teisės yra kito diskusijų raundo tema, bet aš nemanau, kad tik islamų, islamiškų valstybių žmonės pažeidžia moterų teisės. Aš manau, kad tai yra platesnio masto problema. Ski. Ponas Skedovski. Předsedo, vážená paní komisařko. Ačiū pirmininkė. E, gerbiama komisarė, turiu du klausimus jums. Visų pirma, kaip ketinate iš naujo e, įvertinti planą dėl Europos prokuratūros integravimo į Eurojust struktūrą? Tuomet kaina būtų nulinė. Tačiau, aišku, tiesa yra ta, kad Eurojust bylų skaičius vis auga. Ir galimas bylų skaičius, kuris patektų į Europos prokuratūros darbo kompetencijos rytį taip pat tikriausiai auktų. Norėčiau pakartoti pono Avramopolos klausimą. Uh, bet kiek iš kitokio požio taško. Gali būti, kad ES piliečiai, kovojantis konfliktuose, trečiosiuose valstybėse, anksčiau ir vėliau grįž į ES. Ar jūs galvojate, kad tokie piliečiai turi būti patraukti į, patraukti į teisingumą, teismus. Ar jūs galvojate, kad reikėtų gairių ES teismams dėl to, kaip elgtis su tokiais piliečiais? E, Ačiū, panas Zachovski. Visų pirma, dėl Europos prokuratūros, paskui dėl Eurojusto. manau, kad galvant apie Ar jūs galima galvoti, kad tai būtų tas stuburas, kuris užtikrintų e, vis, visą tyrimo didžiąją dalį. Tačiau turbūt kai jūs kalbate apie tai, kad nebūtų finansinių pasiekmių, tai tikriausiai turite minėję Olaf. Olaf turėtų glaudžiai bendarbiauti, nes Europos prokuratura turėtų kovoti su nusikaltimais, kurie gali pažeisti Europos finansinius interesus. Ir tai yra ir Olaf darbos rytis, ypač kai nekalba apie struktūrinius fondus. Tai galvojant apie Eurojus, Galbūt bus kaina nulinė, bet aš turiu pasigilinti į šį klausimą. Jeigu mes judėsime pirmin, o aš manau, kad taip ir bus, nes mes turime tai padaryti, jeigu judėsime pirmin, galvojant apie mm, Europos prokuratūros visą veikimo struktūrą, visą veikimą valstybėse narėse, aš manau, kad turėsime galvoti ir apie finansinę pusę. Turėsime užduoti klausimą tada, mm, kaip mm, ta kaina atsispindės e, įvertinus Europos prokuratūros duodama naudą. Ir iš tikrųjų, savo darbę dažnai um, keldavau tokį klausimą. Dabar dėl kovotojų išvykstančių į kita, kitus regionus. Um, tikrai svarbu galvoti apie šį klausimą. Tai yra žmonės, kurie įsitraukia į teroristinę veiklą užsienyje, o po to grįžta namo į savo gimtą šalį. Manau, kad jie tu, turi būti patraukti atsakomybėn. Aš manau, kad tai yra valstybių dar, narių reikalas, bet žinoma, aš tarsiu su savo kolegomis komisijoje šiuo klausimu, kiek mūsų kom... sritis susijusios. Labai atsiprašau, komisarė, bet mūsų laukia dar dviejų komitetų nariai, kurie nori užduoti klausimus, tai mes juos labai sumažinsim jų, jiems skirtą laiką. Toliau. Um, Socialdemokratų frakcijos vardu Saraja Post. Ačiū, ponė Jorova. Šiandien es dėmesys gal į, į Romų klausimus yra suteltas į socialinę integraciją. Mes matome, kad dešiniųjų kraštutinių partijų atstovai naudojasi čigonų klausimų labai plačiai. Ir m, iš tikrųjų yra oficialus prašymas pripažinti čigonus, yra Europos tarybos toks, pa, e, tokia rekomendacija, taip pat yra iš Europos vadovų tarybos rekomendacija dėl Romų integracijos. Ar jūs galvojate, kad reikia kovoti su tokiu reiškiniu? E, per čigonų savokos pripažinimą ir per specialų atstovą, kuris uh, užsiimtų es lygmens bendradarbiavimu ir veiklos koordinavimu valstybių narių lygmenių, ypač galvojant apie lyčių aspektą ir apie diskriminavimą įvairiais lygmenimis. Děkuji paní post za, za otázku, která se vrací k problematice Romů, kterou jsme předtím úplně nevyčerpali. Ačiū šį klausimą. Kalbame apie Romų klausimą. Galbūt tikrai nepakankamai plačiai aptartas šis klausimas. Romų įtrauktis į Europos visuomenę turi tik, tikrai labai svarbių aspektų, taip pat ir labai svarbu ekonominį aspektą, nes mes turime juos įtraukti ir į darbo rinką mm, turiu kalbėti trumpai, taigi pasakysiu tik tai, kad tai labai sudėtingas klausimas. E, šis reiškinys turi įvairių pasireiškimų, įvairiai pasireiškia skirtingose valstybėse narėse, tai sunku būtų rasti vieną sprendimą tinkamą visose situacijose, tačiau labai gerai, kad turime Europos strategiją mm, ir manau, kad turime reikalauti, kad valstybės narės parengtų savo nacionalinės strategijas, kuriuose atsispindėtų jų problemų specifika būtent e, tose valstybėse narėse. Ir ten turėtų būti apibriešta ir kokios interesuotos šalis turėtų būti įtraukiamos į tokių strategijų gyvendinimą. Gerai būtų sutelkti dėmesį į keturias rytis. Švietimas. Nekartosiu, bet yra dar tas specialiųjų mokyklų atvejis. Toliau būstas, sveikatos priežiūra ir darbo rinka. Taigi šios keturios sritis yra tos, kur mes turime apjungti savo pastangas. Ir čia kalbėčiau ne vien tik tai apie santykius tarp ES ir val, konkrečios valstybės narės, bet ir apie tai, kas yra daroma pačioje valstybė narėje, kokie yra santykiai tarp centrinės vyriausybės ir mm, kitų struktūrų, vietos valdžios ir taip toliau. Žinoma, reikia nepamiršti lygybės, lygių teisių ir taip toliau. Timothy Kerkap. Can I say I was disappointed? Mane nuliūdino jūsų atsakymas į mano klausimą dėl Europos arešto orderio. Europos parlamento pageidavimas yra matyti reformą. Aš noriu dabar jūsų paklausti, kaip irgi teisininkės, kaip komisija vertinate sutarčių reikalavimus, kai eina kalba apie um, sunkumus ir tos skirtumus tarp uh, civilinės teisės sistemų ir um, Junktinės karalystės modelio. Ar komisija galvoja, kad yra kitokių būdų, kaip kovoti su diskriminavimu? įstatymų es lygmenių be horizontalių teisės aktų. Pagrindinės teisės turi būti taikomas visiems piliečiams. Tai gal galite paaiškinti, kodėl um, asmenų su negale diskriminavimas yra išimtas iš teisingumo ir pagrindinių teisės ryties ir dabar jis patenka į užimtumo ir socialinių reikalų sritį. Tikrai tai nėra teisinga. jestli jsem dobře pochopila, měla bych se vyjádřit tomu, jak se dívám na E, jei gerai jūs supratau, turėčiau jums paaiškinti, kaip vertinu skirtingas teisinės tradicijas skirtingose valstybėse narėse. E, aišku, žemynės teisės sistema ir jungtinės karalystės e, teisinė sistema yra visiškai skirtingos ir tie skirtumai turi būti gerbiami. Mm, dabar dėl asmenų su negale diskriminavimo. Uh, Manau, kad horizontalioje kovos su diskriminacija direktyvoje yra numatytos nuostatos ir dėl asmenų su negale. Pavyzdžiui, tokia situacija, kuomet asmenys neturi darbo, kuomet jiems reikalinga prieiga prie tam tikrų tarnybų, kuomet mm, jiems sudėtingiau gauti tai, kas, ką lengva gauti asmenys be negalios. Aš nemanau, kad mes pamiršome asmenį su negale. Ir kalbant apie kovą su diskriminacija, jūs esate visiškai teisus. Aš labai pasisakau už tai, kad reikia įvertinti, ar tikrai visada reikia. Mm, teisinių nuostatų, privalomų teisinių nuostatų. Kartais galbūt iš tikrųjų naiviai bandoma um, įsiveršti į kažkokias tradicinės rytis, kur realiai poveikio ir nematome iš tų e, tokių teisinių nuostatų. Ir galvojant apie diskriminaciją, iš tikrųjų, mūsų laukia dar labai ilgas kelias. E, jeigu bandai tik tai reglamentuoti m, direktyvos, reglamentai, aišku, vienas dalykas, mes jos patvirtiname, paskui norime jos įgyvendinti, vadovaudomėsi pagrindinėmis žmogaus teisėmis, kova su diskriminacija, bet labai svarbu yra didinti visuomenės informatumą, labai svarbu bendradarbiauti su NVO, nes NVO vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį šioje srityje. Palčiakį. Palčiakį EPP frakcijos vardu. Diena, pani Jaurova. I highly appreciate what... Ponia Jaurova, jūs e, sakėte, kad diskriminacija nėra vietos mūsų sąjungoje, neturėtų būti vietos mūsų sąjungoje. Aš noriu paklausti apie mažumas. Europos Sąjungoje, kurios sudaro apie 10 procentų visų Europos Sąjungos piliečių autochtoninės mažumas. Ką jūs ketinate padaryti, kad išplėstumėt e, kovos su diskriminacija teisinės nuostatas taip pat ir autochtoninėms mažumoms, kad jos būtų tinkamai apgintos? Uh, Taip pat, antra, kokių priemonių ketinate imtis, kad užtikrintumėt, jog tokiams mažumoms būtų suteiktos vienodos teisės ir kad su jomis būtų taip pat trakt... elgiamasi kaip ir su mm, e, didžiosiamis visuomenės grupėmis. Taip pat, kokių veiksmų ketinate imtis prieš tokias valstybės narės, kurios negerbė tautinių mažumų teisių ar diskriminuoja tokias mažumas. Ačiū. Děkuji za dotaz. Já jsem měla na toto téma. Ačiū už Jūsų klausimą. Dalyvavau labai įdomiose diskusijose šią temą su žmogaus teisų agentūros direktoriumi iš Vienos. Tai agentūra, kuri mano, kuria, kad šią problemą būtina spręsti Europoje. Ir jūs dabar klausite manęs, ką aš darysiu. Visų pirma, aš išanalizuosiu statistiką ir duomenys, kur yra sukaupti, išanalizuosiu studijas, kurios yra atliktos dėl to, kaip yra elgiamasi su mažumomis skirtingose valstybėse narėse, nes, man atrodo, yra skirtingų požiūrių į tokias mažumas. Um, šiuo metu neturiu dar tikslios e, informacijos šio klausimu, tačiau e, mažumos, tautinės mažumos patenka į e, visas nuostatas dėl apsaugos, dėl asmenų ir piliečių apsaugos nuo bet kokio tipo diskriminavimo. Taigi aš manau, kad čia apsauga yra garantuota tokia pati kaip ir kitoms grupėms, kuriams kyla kažkoks tai pavojus. Dabar dėl mm, nuostatų įgyvenimo užtikrinimo. Uh, Europos komisija turi atitinkamas priemonės ir būdus elgtis tokiu atveju, kaip elgtis tokiu atveju, kuomet kažkuri valstybė narė nesilaiko teisinių nuostatų ir pažeidžia sutartis. Yra visi atitinkami žingsniai, visos procedūros, kaip ir visais kitais pažeidimo atvejais. Dabar aš neturėsiu galimybės konkrečiau jums papasakoti, kaip um, mažumų teisės yra pažeidžiamas valstybėse narėse. Lopez Aguilar. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu Juan Fernando Lopez Aguilar. Ačiū pirmininkė. Aš čia sėdžiu. Sveikinu atvykus Europos parlamentą į šios klausimus ir dar atsakinėjate į Libė komiteto klausimus. Jūs išreiškite sudomėjimą e, vidaus reikalų, vidaus rinkos e, portfeliu. Teisingumas tai nėra papildomą funkciją. Tai yra konstituciniai klausimai. Todėl mano klausimai susiję su teisės sritimi ir su teismų bendradarbiavimu. Konkrečiai Europos prokuratūra. Tai yra baudžiamosios teisės rytis ir Europos parlamentas e, glaudžiai bendradarbiavo su nacionaliniais parlamentais. Tai yra pirmą kartą baudžiamosios teisė, baudžiamoji teisė primamas bendras teisės aktas, kuriama Europos prokuratūra. Kaip Jūs vertinate šį reglamentą, tai suprasdama tarybos poziciją, kurti tokią prokuratūrą? Kita Kitas klausimas. Kaip jūs spręsite procedūrinių teisių, teisės aktų paketą? Tai yra kaltinamųjų apsauga, teisų apsauga, kad e, Olafas, prokur, Europos prokuratura dirbtų iš vien ir nepažeistų Europos varinių teisų hartijos Dėkoju. Kaip suprantu, klausimas iš trijų dalių. Ir turėsiu atsakyti labai trumpai. Europos prokuratūra numatyta 86 sutarties straipsnių. Ten yra numatytas tokios institucijos sukūrimas, siekiant apsaugoti Europos finansinius interesus ir kovoti su sukčiavimu. štai yra sutartie numatytas institucijos įkūrimo teisinis pagrindas. Ir aš manau, kad nesuvokime tos institucijos svarbą. Kitas dalykas - nustatyti prokuratūros santykius su skirtingomis valstybių narių teisės sistemomis. Norint, kad tai veiktų, reikės daug darbo, diskusijų, techninių diskusijų. Turėsime apibriežti atsakomybės, bendarbiavimo taisyklės ir kitas teisinės nuostatas. Deja, laiko neturiu daugiau ir nepasižymėjau antrojo klausimo, jau nebejo įskaitau. Tai buvo, atrodo, klausimas dėl baudžiamosios teisės. Taip, e, Europos prokuratūra turės koordinuotai dirbti kartu su Eurojustu ir Europolu. Manau, kad naujasis reglamento projektas numato tokį bendradarbiavimą ir kviečia visas šias institucijas dirbti draugę. Taigi, užrašiau jūsų antrąjį klausimą, bet jau jo nebeperskaitau, dovanokite. Taip, procedūrinės teisės. Dabartiniai pasiūlymai man primtini tiek dėl nekaltumo prezumcijos, tiek dėl vaikų teisų. Manau, kad tos nuostatos yra geros. Gerbimo komisarė, ačiū, kad jūs atsakėte į šiuos klausimus. Noriu padėkoti Libe komiteto nariams, kurie uždavė klausimus. Ir po to, kai mes persėsime čia prezidiume, tuomet tęsime toliau klausimus. We'll change that. We'll change that.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 Thank you, Madam, Madam Jourova. The, the ladies are now taking the chair. Dėkoju. Kągi, moteris dabar pirmininkaus klausimams. Pereiname prie vidaus rinkos ir vartotojų reikalų. Kaip žinote, IMCO yra komitetas, kuris kūruoja vidaus rinkos funkcionavimą. Jis identifikuoja kliūtis vidaus rinkos funkcionavimui ir prisideda prie naujų teisės aktų kūrimo. Mes skatiname ekonominių interesų apsaugą, vartotojų apsaugą, o taip pat siūlome naujus teisės aktus susijusių su vartotojų apsauga. Mūsų komitetas norėtų suprasti, koks yra jūsų požiūris šioje srityje ir kaip jūs spręsite atsirandančius šios srityje iššūkius. Mes norėtume daugiau sužinoti, kokių konkrečių priemonių, pakeitimų imsitės, kurie susiję su vartotojų E, apsauga. Mes komitete turime nemažai e, ekspertų. Pirmas klausimą užduos Metsola, EPP atstovai. Norėčiau pratęsti pono Kirkaufo klausimą. Gaila, kad jūs nebūsite atsakinga už neįgalius asmenis. Aš norėčiau pakalbėti apie internetinių puslapių e, lyginimą. Manau, kad e, tai yra priemonė, kuri, kuria piknaudžiaujama. Tuo tarpu piliečiai turėtų būti dėmesio centre. Jeigu jūs būsite patvirtinta komisare, ar jūs galite pažadėti, kad e, tie tos internetinės įrankiai, internetiniai įrankiai bus e, racionalizuoti? Ar manote, kad turėtų būti sertifikavimo sistema, padedanti vartotojams e, rasti tinkamiausią produktą? Ir paskutinis klausimas dėl ginčių sprendimo internetu. Ar jūs galite užtikrinti, kad bus pakankamai lėšų, kad e, vertimo paslaugos dirbtų, būtų teikiamos tinkamai? Thank you. Já dom, děkuji za otázku. Domnívám se, že, že internet. Dėkoju. Manau, eh, kad plačiai kalbant internetas yra labai geras įrankis, tačiau tuo pat metu jis gali būti ir eh, žalingas kai kurioms eh, pažydžiamoms visuomenės grupėms. Juo galima, gali pasinaudoti sukčiai, teikti klaidinančią informaciją, reklamuoti kokią nors produkciją nemokamai, tačiau paskiau vartotojai yra priverčiami pirkti vis daugiau ir daugiau ir Tuo požiūriu vaikai turėtų būti labai apsaugomi nuo tokių nesažiningų praktikų. Todėl turime užtikrinti, kad e, internete nebūtų skelbiama tokia klaidinanti informacija. Tuo pat metu skelbiama informacija turi būti aiški ir paprasta. tam tikslui egzistuoja reglamo priežiūros institucijos, nacionalinės institucijos, kurios e, turi ir identifikuoti tokias įmonės, kurios elgesi nesažiningai. Negaliu išsamei atsakyti jūsų klausimą, nes e, jo dar nesu išnagrinėjusi. O dabar dėl vertimo įrankio internete, tai mes dar apie tai diskutuosime tuo met, kai nagrinėsime ginčių sprendimo internetu procedūrą. Tas pat pasakytina ir apie e-teisingumo sritį. Turime užtikrinti, kad būtų lėšos skirtos reikalingiems vertimams į gimtąją kalbą. Aš ruošiuosi kūruoti šią sritį, nes tai patenka į mano portfelį. Pone Gebhardt Gerbima kandidatė į komisijos narius, jūs esate atsakingo už vartotojų apsaugą. Tai yra labai svarbis rytis. E, ji didelė dalimi yra horizontali, nes apima ir kitas politikos rytis. Kaip ketinate e, vertinti tą horizontalumą? Kaip su juo elgsitės? E, prisiminkime, kad komisija yra suformuota ramščių sistema, su struktūra. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kaip jūs pati galvojate elgtis su vartotojų apsauga. Aš girdėjau, kad jūs gyrėte bendrąją Europos pirkimų pardavimų teisę. Tai nėra bendros teisės dalis, tai yra iš esmės ES teisės aktų fragmentiškas elementas, bet bendroji teisė, bendras požiūris, manau, yra teisingas, kurią kuriai pusė jūs labiau pritarėte ateityje galvodama apie vartotojų apsaugos teisės aktus? Potřebitele není jediná. Aš e, manau, kad vartotojų apsauga nėra tik horizontali tema pagal mano įgaliojimus. Tačiau dabar norėčiau pasakyti, kad vartotojo apsaugoje aš norėčiau, kad nebebūtų būkštojama, kad ta politika pasimes mano e, kadencijos metu. Mes turim e, kalbėti apie vartotojus. Visi čia esatys esame vartotojai. Vartotojai turi labai daug galios. Jeigu aš turiu teisingus duomenis, vartotojai sudaro 56 procentus Europos, sukuria 56 procentus ES BVP. Vartotojų pasitikėjimo stiprinimas yra gyvybiškai svarbus. Vartotojų veiksmai turi nulemti ekonomikos raidą ir užimtumą. Aš nekalbu tuščiais žodžiais. E, vartotojai iš tiesų turi daug galios ir todėl ta tema <clears throat> yra horizontali. Atitinkamai tai reiškia, kad komisijos kolegijoje aš stebėsiu, kokia padėtis finansų paslaugoje, energetik, paslaugos energetikoje ir kitose uh, srityse, kurios yra susijusios su vartotojais, kur vartotojai turi būti atstovavimi ir jų balsas išgirstas. Manau, kad išlieka labai daug būdų vartotojų būkliai pagerinti. Na, o dėl konflikto tarp bendrosios Europos teisės ir vartotojų apsaugos. Tas konfliktas tik iliuzinis. Aš manau, kad galime tikėtis, kad bendroji Europos pardavimų ir pirkimų teisė e, pardavėjams bus svarbiausias dokumentas. Negalima tikėtis, e, kad e, tuo dokumentu pardavėjai vartos, naudosis todėl, kad jis yra palankesnis vartotojams. Bet vis tik tai aš manau, kad ši Europos bendroji pardavimų teisė bus naudinga ir vartotojų interesams. Bent jau bus e, antrą kartą panaudojami kaštai. Aš optimistiškai vertinu šią temą. Ponas e, Duda iš ECR. Pone kandidatė, gerbiama paskirtoji e, komisarė, sakėte, kad tarp jūsų prioritetų bus dėrybų dėl domenų apsaugos pabaiga ir naujos atitinkamos taisyklės. Mano klausimas būtų toks, ką ketinate daryti, kad užtikrintumėte, jog naujai sukurtosios taisyklės būtų įgyvendintos kaip e, užtikrinsite, kad vartotojų teisės ypač internete nebūtų pažeidžiamos. Pavyzdžiui, pagalvokime apie IP adresų registravimą. Kartais tai daroma, kad būtų galima piknaudžiauti komercinę praktiką. Kaip užtikrinsite pusiausvirą duomenų vartojime, kad internetinė priekyba būtų veiksminga, tačiau tuo pat metu, kaip apsaugosite asmeninius duomenis. Dar vienas klausimas dėl Europos piliečių iniciatyvos. Aišku, ta iniciatyva labai svarbi. Tik tokiu būdu piliečiai gali įtakoti Europos teisę. Deja, Europos komisija labai neseniai vieną tokių iniciatyvų sustabdė. Ir jūs galėtumėte išdėsti savo poziciją? Ačiū. Ja, možná začnu tou občanskou iniciatyvou. Aš pradėsiu nuo piliečių iniciatyvas tas reiškinys yra labai didelis ES pasiekimas. Piliečiai gali teikti pasiūlymus, savo iniciatyvas. Tai yra puikus tiesioginės demokratijos pavyzdys. Aš pasakau už jo taikymą. Kaip apsaugoti vartotojus ir kaip apsaugoti jų duomenis. Duomenų apsaugos reforma buvo skirta tam, kad būtų padidintas žmonių pasitikėjimas. Kad žmonės galėtų pasikliauti internetinėmis operacijomis ir norėtų suteikti duomenis, žinodami, kad jų asmeniniais duomenimis nėra piknaudžiaujama e, komerciniam priežastim ar saugumo tarnybų interesams. Tai yra pagrindinė iš ankstinė sąlyga, kad padidintume internetinių operacijų skaičius. Tik taip mes išplėsime skaitmeninės rinko operacijas, o naujosios komisijos vienas iš pagrindinių tikslų toks ir yra. Vartotojų apsauga skaitmeninėje rinkoje yra e, vienas iš horizontaliųjų klausimų, kuris bus sprendžiamas pono Oettingerio pono Ansip ir kitų kolegų. Be abejo, aš visuomet pasisakysiu už domenų apsaugą ir privataus gyvenimo apsaugą. Čeranzova, liberalų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Jūrova. Europos komisija šiais metais pradėjo ilgą kompaniją kad padidintų piliečių suvokimą apie vartotojų teisės. Ji pagrįsta tyrimu parodžiusiu, kad vartotojai savo teisų nežino. Ypač tai pasakytina apie internetinį prekių pirkimą. Kaip už šią sritį atsakinga komisijos narė, ką dar padarysite, kad vartotojai susipažintų su savo teisėmis? Ką galime padaryti įmonėms ir mažoms vidutinėms bendrovėms, kad jos geriau suprastų savo prievalės. Kita vertus, e, kaip pasiekti pusiausviros tarp e, vartotojų ir įmonių interesų. Já se domnívám, že... Aš manau, kad reikės suderinti teisėkūrinę ir kitų rūšių veiklą. Apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsime. Jau egzistuoja vartotojų teisų direktyva, elektroninės priekybos direktyva. Yra daug būdų apginti e, vartotoje nuo nelegalių įprašių, bet lygiai taip pat yra būtina mūsų teisėkūrinę veiklą papildyti e, informavimo kampanijomis, kurios būtų labai gerai suprantamos ir prieinamos visiems vartotojams. Taip galėtume aiškiai išdėstyti žmonėms, kokios jų teisės. Europos komisija turi bendradarbiauti e, su valstybių narių CPC tinklu, taip pat su institucijomis, kurios yra atsakingos už vartotojų apsaugą ir jų teisų priežiūrą. Reikėtų pradėti veiksmingą kokybišką kampaniją. Norėčiau pasakyti, kad vartotojų darbotvarkė tapo mano ateities e, portfelio dalimi ir e, tam yra skiriama nemažai išteklių. 130 milijonų eurų keletą artėjančių metų e, turės būti skiri, panaudoti piliečių informavimui. Tada informacija pasieks vartotojus suprantamu suprantamai. Ta informacija turėtų būti nukreipta į atskiras rinkos dalis. Tai gali būti energetika, paslaugos, telekomunikacijos ir panašiai. Aš manau, kad ta veikla bus labai matoma ir labai aišku bus, ką Europa savo vartotojų labui daro. Ponas Denis de Jong, GUE. Jurova, ik wil nog even... Ačiū pirmininkė. Pane Jaurova, norėčiau pratesti ponės Gebhardt klausimą. Nes, man atrodo, jūsų klausimas buvo prieštaringas. Viena vertus jūs pasisakote už vartotojus, kita vertus atsakymuose raštu Imko komitetu jūs sakote, kad uh, norite vienodų taisyklių visoms įmonėms ir visiems vartotojams. Jeigu aš perku kažką kaip vartotojas, tai aišku, akivaizdu, kad čia veikia vartoto apsaugos aspektas. Man svarbus, aišku, nacionaliniai teisės aktai, tačiau aš negaliu visko atmintinai mokėti. Ir akivaizdu, kad ne viskas yra taikoma vienodai Europos Sąjungoje, tačiau mes tokio požiūrio laikomės vartotojų teisų gynimo srityje, kad žengėme žingsnį žingsnis po žingsnio. Aišku, kai yra pardavimo klausimai, tai vartotojas gali nuspręsti, ar turėtų būti taikomas nacionalinis ar europinis teisės aktas. Bet dažnai įmonės tą primeta vartotams. Tai kai, ką jūs darysite? Ar jūs darysite tik tai tai, ko nori įmonės, ar jūs sieksite, kad vartotojų teisės būtų stiprinamos žingsnis po žingsnio? Děkuji. Já, mě mrzí, že působila moje odpověď. Dėkoju. Atsiprašau, jei mano atsakymas jūsų klaidino, aš pasis, pabandysiu pakartoti. Aš ginsiu vartotojų interesus, pasirūpindama, kad jie būtų laikomi silpnesnė sutarties pusė ir kad visos būtų sąlygos joms, jiems sudarytos tokios, kad jie būtų stipriau ginami. Dabar dėl pardavimų teisės. Mes sakėme, kad taip, praktikoje tai bus alternatyva nacionalinėms teisinėms nuostatoms. Ir tuomet šią teisinę bazę galė pasinau, galės pasinaudoti įmonės, kurios supranta jos pranašumus. Jeigu vykdo mm, verslą per sieną įmonės aišku supranta, kad joms yra naudingiau laikytis tokių sutartinių nuostatų, teisinių nuostatų, kurios yra bendros būtent šios teisinės nuostatos turi būti naudingos ir vartotojams. Ir aš dar kartą pakartosiu, kad aš manau, kad yra įmanoma sukurti tokią teisinę bazę, tokią teisinę sistemą, kuri būtų naudinga abiems pusėms. Net ir įmonės turi suvokti, jog patenkintas vartotojas yra tas vartotojas, kuris sugrįž dar ir dar, pirks daugiau ir daugiau paslaugų. Tai aš čia neižvelgiu tokio um, aiškaus konflikto, uh, kaip kad uh, parlamentaras klausė. Mas Albert Žalių vardu. Äh, Ačiū. Pone Jaurova, dėkoju už jūsų pasisakymą šiandien, ypač apie tai, ką jūs pasakėte dėl domenų apsaugos. Man labai svarbu, kad tas tikslas, kurį jūs užsibrėžite savo atsakymuose raštu, tai yra domenų apsaugos paketo patvirtinimas per artimiausius šešis mėnesius, kad tai tikrai būtų pasiekta, bet ar iš tikrųjų tai yra re, re, realu. Problema yra ta, kad jei nesėsime mm, prie dėrybinio stalo su tarybos ministrais ir nepradėsime kalbėtis tais klausimais, tai tikrai nepasieksime to tikslo per šešis mėnesius. Visų pirma, kad turi būti aiškas visų dėrybinių pusių pozicijos ir tada reikia dėrėtis, tada reikia mm, per trilogo dėrybas e, dar praeiti. Iš tikrųjų, per šešis mėnesius tai sudėtingas uždavinys. Ką jūs padarysite, kad ne vėliau kaip iki šių metų pabaigos e, ministrų taryba suformuotų savo pozicijas, aiškiai ateitų prie dėrybų stalo ir ką jūs padarysite, kad mm, tarybos pozicija nesiskirtų labai smarkiai nuo tos pozicijos, kurią Europos parlamentas patvirtino šių metų kovą didelę daugumą. Ačiū. Visų pirma, norėčiau tikrai labai įvertinti tai, ką uh, padarė Europos parlamentas ir jūs asmeniškai, ponė Albrechtai, šio darbo dėka mes galėjome pasistumėti į priekį e, link to galutinio tikslo. Taip, terminas jau ne už kalnų ir reikia jo laikytis. Reikia stengtis laikytis to termino, nežiūrint to, kad diskusijos nepaprastai sudėtingos. Aš žinau, kad yra daug dar neišspręstų problemų, E, kur valstybėms narėms kyla abejonių dėl to, ar domenų apsaugos sistemos veiks, ar tos domenų apsaugos sistemos nesukurs per nelik didelės naštos duomenų administratoriams. Aš žinau, kad jūs teikėte tam tikrų pasiūlymų dėl duomenų apimties, kas tokių aspektų, kurie būtų svarbu šiai sistemai. Mes tikrai stengsimės mažinti tą naštą, bet kita vertus reikia galvoti ir apie prievolės um, pateikti ataskaitas ir uh, jos reikalingos, reikia žiūrėti, ką įmonės bus pajėgios padaryti. Toliau lankstumas, uh, galvojant apie duomenų tvarkymą viešo sektoriaus institucijose, turime galvoti apie tuos reikalavimus, kurie keliami viešo sektoriaus institucijoms. Be to negalima pamiršti ir visų techninių aspektų. Mm, tai yra ir, ir, ir, ir visų kitų fundamentalių klausimų. Turime suprasti, kad galutinis tikslas yra būtinas Mums reikia efektyvių duomenų apsaugos sistemų. Mes tikrai negalime toliau gyventi su 95 metų direktyva, kuri jau tikrai pasenusi. FDD frakcijos vardu Dan James. Komisarių Junktinėje karalystėje buvo skaičiuoja, galvojama apie tai, kad E, Lordo Hilo e, kito paskirto komisaro darbas bus galvoti apie bankininkų premijas, bet dabar panašu tas darbas yra perkeltas į jūsų portfelį. Taigi noriu paklausyti trijų dalykų. Ar jūs pripažinote, kad e, premijų ribojimas tikrai konkurencingoje rinkoje um, priveda prie didesnių atlyginimų? Taip pat ar jūs sutiksite su tuo, kad jeigu fiksuoti kaštai būtų um, aiškus, tai padidintų um, bankrutavimo kainą ir galiausiai dėl dėrybo, ar jūs remtumėt Junktinės karalystės prašymą sugra... sugražinti galės valstybėms narėms ir neleisti eurokratams ar Europos centrinėm bankų diktuoti taisyklės šiame sektorėje.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 su rizikos prisėmimu ir man atrodo, kad tai yra teisingas požiūris. Aš manau, kad mes žengėme gerų kelių ir turime suformuoti tokias taisyklės, kurios užkirstų kelią moraliniai grėsmiai. E, tai yra, kai imas, yra rizikuojama, galvojant tik tai apie trumpalaikį laikotarpio interesus. Mes tikrai turime galvoti, kaip apsaugoti akcininkų teisės. Uh, ir kaip e, užtikrinti, kad nebūtų padaryta žalos e, visuomeniai. Mes žinome, kad ši situacija gali turėti poveikio visai ekonomikai. Ir dabar dėl tų jūsų trijų klausimų. Ar e, premijų mažinimas, mažins atlyginimus ar, ar, ar kitaip jos įtakos, kaip bus su kaštais ir bankrutavimu. Iš studijų matau, kad tik tai vienas procentas darbuotojų būtų tie, kurie gauna premijas. Tai yra paprastai tie, kurie yra atsakingi už rizikingas investicijas. Tai manau, kad galbūt tikrai tas klausimas nėra toks aktualus. Dabar reikia prisiminti Europos teisingumo teismo sprendimus ir aš tikrai nevertinsiu Europos teisingumo teismo sprendimo. Kaip žinote, pirmas svarstymas įvyko rugsėjo 8 dieną. Mes galime tikėtis, kad galutinis sprendimas bus priimtas iki metų pabaigos jau ir tada, kai jau bus teismo sprendimas, galėsime dirbti toliau, bet aš negaliu numatyti ar prognozuoti teismo sprendimo. From the EPP, Mr. Post. EPP atstovas ponas Pospišil. Labadiena, pona, ponė Jaurova. E, komisija planuoja atlikti dabar taikomų teisės aktų peržiūrą ir įsiaiškinti, ar ji yra veiksminga, kokia yra kokybė ir kokie rezultatai komisija prims sprendimą, ar kai kurias taisyklės apjungti. Turiuomenyje reklamos ir vartotojų apsaugos taisyklės. Todėl norėčiau užduoti klausimą dėl apskritai vartotojų teisių. Norėčiau išsiaiškinti, kokią jūs turite viziją, ką reikėtų keisti, kokios turėtų būti tos uh, specifinės rytis, į kurias jūs sutelksi dėmesį peržiūrėdami komisijoje teisės aktus. Ar tai taip pat bus susijęs su nesažiningomis praktikomis vartotojų atžvilgių arba nesažiningomis e, sutarčių nuostatomis, tai taip pat susijęs ir su Kruks byla. Mes pirmiausia turime įsitikinti, kad teisingai būtų taikoma vartotojų apsaugos direktyva, prieš, žinoma, teikiant naujus pasiūlymus. Kitas sėk yra neteisingi terminai. Esame spaudžiami priimti naujus teisės aktus, užuot uh, geriau įgyvendinę galiojančius. Taip, jūs minėjote tą bylą prieš Čekijos Respubliką. Tai nėra pati išlovingiausia byla. Buvo piknaudžiaujama senyvo amžiaus piliečių pasitikėjimu. Tai yra piliečiai, kurie dalyvavo renginiuose ir buvo verčiami įsigyti tam tikrus produktus. Taip, tai buvo ir finansiniai nuostoliai, ir tam tikra moralinė žala. Esu pasiruošusi kovoti su klaidinančia reklama, klaidinančia informacija. Ir komisijoje turime taip pat patvirtinti produktų saugumo ir rinkos priežiūros direktyvas. Tokie būtų mano prioritetai. Manau, kad e, dėmesį turime sutelkti į mūsų individualius piliečius, vartotojus ir ypač tuos, kurie yra pažeidžiamiausi. Tam turime atlikti tyrimą ir įsitikinti, kad e, pažeidžiamos visuomenės grupės yra nukenčia, nukenčia, kad jos nukenčia ir nukenčia kažkokio apibrieštų būdu. Pone Senalova, aš esu į kairę, sėdžiu štai čia. Europos parlamentas pirmų skaitimų patvirtino rinkos priežiūros ir produktų saugumo E, direktyvą, tai yra balandžio mėnesį. Esame pasiruošę pradėti darybą su taryba ir vartotojams tai yra svarbus teisės aktas. Deja, taryboje nagrinėjimas užstrigo ir, kaip žinia, dabar pagrindinė kliūtis yra septintasis straipsnis dėl ženklinimo. Atsakymuose į klausimus e, dėja jūs nepaminėjote jokių e, žingsnių, kurių imtumėtės Todėl klausiu dabar, kaip išbristi iš šitos aklavėtės, kokių papildomų žingsnių imsitės komisijoje ir kaip e, spręsti to septinto straipsnio problemą. Ačiū ponė Signalava už jūsų klausimą. Kągi pirmiausia reikėtų pastebėti, kad e, privalu išbristi iš tos aklavotės ir toliau tęsti direktyvos tvirtinimo e, darbą, nes daug jau yra padaryta. Todėl būtų labai gaila, jeigu pusiaukelėje mes sustotume dėl kažkokio vieno straipsnio, nepaisant to, kad tai tikrai svarbus straipsnis. Dabar aš galbūt padarysiu, dėl ko aš gailėsius. Pateiksiu tris galimybės ir jūs turbūt atspėsite, kuri yra man tinkamiausia. Taigi, žinau, kad nebuvo atlikta jokio poveikio vertimo dėl 7 straipsnio pakeitimo, nors buvo siūlymų. Taigi tai yra vienas iš pas, pasirinkimų, variantų. Ir tas tyrimas turėtų atsakyti į klausimą, kaip tas ženklinimas su, tariamai sumenkintų reglamento poveikį ir nepristėtų prie produktų saugumo. Taigi poveikio vertinimas ir paskiau vėl naujos diskusijos su valstybėmis narėmis, ar siūlymas tinkamas ar ne, kokiu būdu mes galėtume patvirtinti tą septintąjį straipsnį. Kitas variantas - septinto straipsnio išbraukimas. Tai tik tai hipotezė, nes, manau, bus didelis pasipriešinimas. Jolap Europos komisija tokios kompetencijos neturi. Ir trečiasis variantas - atsimti visą siūlymą. To aš nenoriu, nes šis teisės aktas reikalingas, daug prie jo jau buvo dirbta. Todėl, kaip jūs suprantate, aš pasisakau už pirmą variantą, tai yra poveikio tyrimą. Dabar paskutinis klausimas, ponas Rošforas. Dėkoju. Paskirtoji komisarė, Džiugu, kad jūs pasisakote už vartotojų teisų apsaugą ir jūs tai įvardinė kaip savo prioritetą. Jūs esate ir antropologijos specialistė, todėl jūs puikiai turėtumėte suprasti vartotojų lūkesčius. Dabar jau mes lauktume iš jūsų konkrečių įsipareigojimų. Ir dabar užduočiau klausimą dėl tos Europos platformos spręsti ginčius. Norėčiau, kad jūs išplėtotumėte klausimą, nes 15 birželio 9 dieną jūsų tarnybos turėtų užtikrinti ne tik vertimą, vertimus, bet taip pat ir tos platformos funkcionavimą. Mums e, komitete tai yra esminis klausimas, juolab, kad yra ir teisinių aspektų. Mes juk giname e, vartotojų teises, bet būtina ir testuoti, kaip ta e, alternatyvių ginčių sprendimų platforma veiks. Kągi aš e, pasakysiu savo, pasidalinsiu savo patirtimi. Kai dirbau ministerijoje, irgi mes kūrėme panašią platformą tūkstančiams vartotojų. Ir tada reikėjo patikrinti, ar sistema veikia, ar galima ją naudotis, ar tai nebus tuščios investicijos. Todėl ginčių sprendimo internete platforma ir sistema bus naudinga ir bus plačiai naudojama. Naudojama ar tai būtų piliečių, ar įmonių ar prekybininkų. Pastaruoju metu, kiek žinau, sistema yra testuojama. Buvo pasirinkti tam tikri vartotojai. Ir 2015 metais turėtų tie tyrimai būti užbaigti, nes jau kitų metų pabaigoje platforma bus pristatyta kaip e, veikianti sistema, kurią bus galima naudotis. Turime turėti visas garantijas, kad jinai bus prieinama taip pat ir visomis es oficialiomis kalbomis. Ir aš asmeniškai manau, kad procesas turėtų klostyti sėkmingai ir tikiuosi, kad e, kitais metais parlamentui sistemą mes pristatysime. Ir ji neužilgo jau bus internete. Ačiū už jūsų atsakymus į IMKO komiteto narių klausimus. Dovanokite, mes šiek tiek užtrukome ilgiau, bet tai nereiškia, kad mes atimame laiką iš FEM komiteto. Tai reiškia, kad posėdis mūsų šiek tiek užtruks. Ačiū, ačiū ponė Jūrova. Taip mums e, šiek tiek trūksta laiko, tačiau nors tai ir bus paskutinis klausimų raundas, bet tai nėra nereikšmingas raundas. Moterų teisės yra svarbus svarbis rytis Europos Sąjungoje, dėl to mes iš karto žodį suteiksime mūsų kolegoms. Pirmiausia, EPP frakcijos atstovė pone Legrip. Dėkoju pirmininkė. Jūs vadovausite tokiai sričiai, į kurią pirmą kartą įtraukta taip pat ir e, vyrų ir moterių lygybių sritis. Tai yra viena iš tų vertybių, kuri yra ES pagrindas. Todėl mano klausimas yra dėl, dėl direktyvos moteris įmonių valdybose projekto. Todėl noriu paklausti, kaip jūs ruošiatės rengti šį, rengti šį teisės aktą ir kaip su Europos parlamentu sieksite sutarimo pusiausvyros, nes e, būtent ta pusiausvyra e, turėtų, sutarimas su Europos parlamentu turėtų būti išsaugotas. Dėkuoju, ponė Legrip. E, ir dėl naujos direktyvos moterų dalyvavimo įmonių vadovavime. Aš noriu padėkoti Europos parlamentui apskritai už e, tokį pozityvų požiūrį. Ir, e, kiek žinau, yra daug įvairių gandų dėl šio teisės akto pasiūlymo. Ypač žiniasklaidoje. Yra net įvairiausių mitų, kad komisija nori primesti moterų skaičių įmonėse ir įmonės vadovaujančiose struktūrose. Tačiau pati įsiskaičiusi į tą teisės aktą, supratau, kad jis bus veiksmingas ir reikalingas, nes suteiks galimybių moterims patekti į įmonių vadovaujančias struktūras. Todėl aš e, pažadu, kad tęsiu dėrybą su taryba dėl šio siūlymo ir dėl jo įgyvendinamumo. Tekstas yra paprastas. Jeigu 60 procentų e, moterų sėkmingai baigia universiteto studijas, tai labai gaila, kad moterų įmonių valdybose yra tiek nedaug. Todėl turime žiūrėti tiesiai problemą į akis ir aiškiai pasakyti valstybėms, kad šitas teisės akto pasiūlymas gali būti reikalingas ir naudingas. Turime pamėginti taip pat pakeisti valstybių narių pozicijas. Aš manau, kad turėsiu progos apie tai pakalbėti vėliau. Ačiū. Toliau uh, ponas Leichfried iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Aš esu vienintelis vyras, ar aš lengva rasti mano pavardę? Dėkoju kolegiai, kuri palėtė moterų įmonių valdybose problemą, nes mano klausimas yra panašus. Gal galėtume detaliau paaiškinti, uh, kokį tvarkaraštį esate nusistačiusi šiam klausimui nagrinėti, nes Europos parlamento ir komisijos pozicijos skiriasi, o kaip bus su išlygomis, sankcijomis, ar kažką planuojate? Toks bus mano pirmas klausimas. O antrasis klausimas apie motinystės atostogų direktyvą. Jūs neminėjote savo atsakymę raštu apie tai, bet aš manau, kad mes turime akivaizdžiai šį klausimą spręsti. Tai, spręsti, tai yra uh, E, reikalinga motinoms ir tėvams, ką galime padaryti, kad išlaikytų, sutvarkytume šią direktyvą. Ano, dėkui. Ačiū. Dėl tvarkaraščio. Norėčiau, kad jis būtų patvirtintas per kitus metus. E, detaliai datų nevardinsiu bet e, ponas Junkeris man suteikė tokį uždavinį, todėl darysiu viską, ką galiu, kad su valstybėmis narėmis ją išspręšiu. Dėl sankcijų. Sankcijas pasirenka valstybės narė savo nuožiūrą. Tai yra jų kompetencijos klausimas. Ir valstybės narės turi labai daug judėjimo laisvės, kad galėtų pasirinkti ir nuspręstų, kaip elgti su šia direktyve ir kaip ją įgyvendinti praktiškai. Yra labai aiški nuostata sakanti, kad kvalifikacija yra pagrindinis kriterijus. Jeigu kvalifikacijos kriterijus yra tenkinamas daugiau kaip vieno kandidato, tada prioritetas turi būti suteiktas grupiai, kuri yra mažiau atstovaujama arba nepakankamai atstovaujama. Labai svarbu pasiūlymą atidžiai perskaityti ir įvertinti jo taikymą praktiškai. Dėl motinystės atostogų norėčiau, kad ta tema vėl būtų pradėta nagrinėti. Žinau, kad bendrai kalbant, ne tik motinos, bet ir tėvai turėtų būti, turėtų gauti kompensacija už vaikų globą, todėl taisyklė šio požiūrį turėtų būti suvienodintos. Ačiū. Toliau ponė Von Stork, ECR frakcijos vardu. Ponė Jaurova, aš esu čia. Jau anksčiau esame kalbėję apie vyrų ir moterų lygybę, lyčių lygybę. O šiandien kalbam tik apie lyčių lygybę ir lyčių klausimo įtraukimą į visas politikos rytis. Ką turite galvoje vartodami žodį lytis? Ar e, tai pakeičia vyrą ir moterį? Angliškas terminas gender, ką jis pakeičia? Kodėl lyčių lygybė? yra įvardinama dabar kitų terminų. Anksčiau buvo equality between sexes, dabar tai yra gender equality. Ar e, negalima čia išvelgti lyčių įvairovės klausimo? Mes turime kalbėti ne tik apie moteris. Vokietijos Facebooko puslapis sukūrė 60 įvairių identifikavimo būdų, ne, turiu galvoje lyties priklausomybę, nes atrodo, kad vyro ir moter šiais laikais nebepakanka. O ką jūs galvojate apie tai? Na, mane šiek tiek pritrenkė lyčių skaičius Vokietijoje, aš nieko apie tai nebuvau girdėjusi. Kaip aš suprantu lytį, džendą angliškai. Be abejo, nebandysiu to žodžio analizuoti kalbiniu požiūriu, nes e, rezultatai būtų nelabai geri. Man lyčių lygybė yra vyro ir moters vaidmens lygiavertiškumą, įvertinant jų fiziologiją, visuomenės tradicijas, visuomeninius tradicinius vaidmenius. Man e, lyčių lygybė reiškia galimybių lygybę, galvojant apie prieigą prie švietimo sistemos, darbo rinkos, pagrindinių vadovaujamųjų pozicijų, vienodą galimybę naudotis paslaugomis. Na, trumpai ir glaustai sakant, visiems naudotis to, ko dabar naudojasi vyrai. Yra dalykų, kurių pakeisti negalime ir jų nereikėtų keisti, nes jie yra įsišaknyje mūsų tradicijose. Tačiau turėtume stengtis pakoreguoti padėtį, ypač kai kalbame, pavyzdžiui, apie atlyginimų skirtumus tarp lyčių. Aš tikrai negaliu suprasti, kodėl kvalifikuota moteris gali uždirbti uh, mažiau negu vyras, pavyzdžiui, valstybinį darbą dirbdamas. Aš asmeniškai esu susidūrusi su atvejais, kai man pačiai buvo ne tik mažiau mokama, bet ir mano balsas buvo mažiau vertinamas. Aš anksčiau dirbau ministerijoje ir mačiau, kad mano pasiūlymai būdavo dažnai tiesiog ignoruojami. Tai mane įžeisdavo. Būtent su tokiais e, reiškiniais reikia kovoti. Ačiū. Toliau Belder. Bėda, atsiprašau, išaldė frakcijos. Ačiū. Beveik prieartėjome prie labai sudėtingo posėdžio pabaigos. Labai ačiū už atsakymus. Atsakymuose raštu jūs sakote, kad labai svarbu toliau kovoti su skur, skurdu. Vienas iš jūsų prioritetų buvo sukurti išsamų eurokietišką požiūrį į kovą prieš smurtą su moterų atžvilgiu. Mes visi tuo džiaugiamės. Ar galėtumėt pateikti daugiau detalių, ką toks europietiškas požiūris apimtų ir praktiškai kaip jūs užtiksinte skirtingų generalinių direktoratų veiklos koordinavimą e, klausimais, kurie yra susiję su kova su smurtu prieš moteris. Kaip jūs dirbsite su vidaus reikalų generaliniu direktoratu, kad ir toliau būtų sukurta ES strategija komisija dėl e, kovos žmonėmis e, strategijos pratesimo, o 2016 metais dabartinė strategija baigsis. Aš manau, kad e, smurtas prieš moteris turėtų būti naikinamas pasinaudojant visas įmanomas priemonės ir visose žemynuose. Europos Sąjunga yra subjektas garantuojantis pagrindinės teisės. Europos Sąjunga turėtų būti išgirsta už Europos Sąjungos ribų, ypač tose valstybėse, kuriuose smurtas prieš moteris yra paplitęs įprastas reiškinys. Aš manau, kad dabar Europos Sąjungai atsivėrė galimybė laikytis Stambulo konvencijos. Ji buvo pasirašyta birželio mėnesį. Džiaugiuosi, kad daug ES valstybių narių, konkrečiai 22, pasirašė šią konvenciją o aštuonios jų jau ratifikavo. Norėčiau kreiptis į visas valstybės narės, kad jos tą konvenciją ratifikuotų. Galbūt galėtume numatyti ir savo pačių pasiūlymą, kuriuo būtų galima spręsti smurto prieš moteris klausimą. Aš žinau, kad iš dalies ši tema yra aptarta direktyvoje dėl e, nusikalstimų aukų, bet kiek aš žinau, pavyzdžiui, Ispanijoje yra specialus įstatymas, kuriame yra kalbama apie smurtą prieš moteris. Jungtinės Amerikos valstijos irgi turi tokį specialų įstatymą. Tačiau turėtume galvoti ne tik apie įstatyminius žingsnius. Reikėtų kreiptis į visą visuomenę. Visuomenė turi netoleruoti smurto prieš moteris. Neturi būti tai vertinama kaip normalu. Ačiū. Toliau pole, ponė Vaina. Ačiū pirmininkė. 2015 metais Europos Sąjunga turės parengti naują lyčių lygybės strategiją. Tai labai svarbus laikas, kaip jūs sakėte, skurtas tampa moterims būdingų reiškinių, e, atlyginimų, užimtumo, darbo sąlygų skirtumai tarp vyrų ir moterų didžiuliai, bet to reikia kovoti vyrų smurto prieš moteris, e, e, su vyrų smurtu prieš moteris, nes dabar turimi skaičiai tiesiog šiurpina. Smurtas prieš moteris viešoje erdvėje taip pat kelia nemažą nerimą. Turiu tris klausimus. Kaip užtikrinsite, kad naujoji strategija turėtų tvirtą, tvarę bazę ir moterų teisės, lyčių lygybė, reprodukcinės teisės, e, kova su smurtu būtų e, reguliuojami ir kaip jūs ketinate įgyvendinti jau sukurtus ES teisės aktus lyčių lygybės klausimų. Ir paskutinis aspektas, kaip užtikrinsite deramą e, nuolatinį finansavimą moterų organizacijoms e, dirbančiams valstybinių lygių Europoje e, veikti. E, Ačiū. Jeigu jūs mane patvirtinsite kaip kitą lyčių lygybės komisarę, aš pradėsiu dirbti kaip tik tuo metu, kai yra rengiama nauja lyčių lygybės strategija ir stengiamas išspręsti moterų problemas visuomenėje geriau. Naujoji strategija turi būti pagrįsta puikiais duomenimis kurie atspindi realybę. Ji turi būti pagrįsta solidžia partnerystė su visais tais, kurie gali padaryti įtaką moterų padėčiai. Ar kalbėtume apie valstybės administraciją ar nepelno organizacijas. Mano nuomonė, ši strategija turėtų apimti veiksmų planą kuris e, būtų orientuotas į ateities e, teisėkūrinės ir net neįstatyminės priemonės. Jų dabar nevardinsiu, nes jos turėtų gimti diskusijose. Teisingumo generalinis direktoratas turi pakankamai išteklių paremti daugelį programų ir e, viena iš mano pareigų bus užtikrinti, kad pinigai iš tų fondų būtų panaudoti reikalingiems projektams ir planams. Taip pat turime nuspręsti, ar yra reikalinga peržiūra turimiems teisėms aktams. Strategija be to, apie ką aš jau kalbėjau, turi apimti ir visų suinteresuotų subjektų atsakomybę bei finansinius įsipareigojimus, kurie turi būti tenkinami laiku. Pane Reinkiai, Žaliųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė gerbiama ponė Jaurova, kolegos, kalbame apie moterų valdybose pasiūlymą. Aš noriu paklausti apie vienodą vyrų ir moterų atstovavimą komisijoje pačioje. Čia tikrai atrodo dar lieka daug darbo. Kaip jūs stengsitės užtikrinti tokius principus um, komisijai skirtingose generalinėse direktoratuose, taip pat galvojant ir apie kitą komisiją. Žinote, buvo daug nepasitikėjimo pasitenkinimo. Um, buvo labai sunku um, valstybėms narėms surasti kandidatūras į šią komisiją. Tai ką Jūs galvojate, gal, jau mastant apie būsimus um, Europos, Europos rinkimus, kaip būtų tada, galvant apie tą kitą kadenciją, uh, kaip būtų galima užtikrinti vyrų ir moterų lygybę komisijoje. Taip pat, jeigu mm, čia būtų kokių savokų, Mm, nesusipratimu, Žiūris Vatlė parašė labai įdomią knygą apie lytis, lyties savokos supratimą, tai siūlyčiau visiems ją paskaityti. E, Dėkui vam, panė Reintke. E, Ačiū, panė Reintke. E, pirma, jūsų klausimo dalį aš interpretuoju kaip raginimą komisijai parodyti pavyzdį. Ir būtent apie tai aš ir galvojau e, apie procentą atstovavimo 9 ir 20, iš 28, taip, e, mažiau nei yra nustatyta riba moterų valdybose direktyvoje. Toliau dėl skaičių generaliniuose direktoratuose kaip bus įvairūs postai užpildomi ir ka, kokia situacija dabar, taip irgi žemiau nustatytų ribų. Tai aš tikrai sieksiu gerinti situaciją ir teiksiu pasiūlymus komisijoje, kad pagerėtų moterų atstovavimas komisijoje. Ir galvant apie kitą komisiją, Gal kol kas dar e, tai labai tolima ateitis, kad jau dabar aš galėčiau apie tai kalbėti, kol dar net nesu patvirtinta į šią komisiją, bet aš tikrai stengsiuosi teikti siūlymus, kad tie skaičiai didėtų. Ir ačiū, kad rekomendavote knygą, aš būtinai ją perskaitysiu. Ačiū. Toliau ponia Ajuto iš e FDD. Ačiū pirmininkė, komisarė. Europoje, kaip žinote, labai trūksta vienodos ir vienodų taisyklių. Dėl to, pavyzdžiui, kokia yra moterų dalyvavimo darbo rinkose situacija valstybėse narėse, skirtingos yra taisyklės ir, ir, ir skirtingos galimybės moterims, kurios turi vaikų, e, dalyvauti darbo rinkoje. Ir tai dar, tą situaciją dar aštrina krizė. E, iš tikrųjų labai trūksta ir vaikų priežos įstaigų, ir moteriams sunku į darbo rinką įsijungti ir paskui išsaugoti tą darbo vietą. Taigi, aš manau, kad komisija turėtų paraginti atsiliekančias valstybės narės šioje srityje prisivyti, nes tikrai labai dažnai matome, kad sudėtinga susirasti vaiko priežiūros įstaigų ar darže, vietą darželį ar lapšelį yra labai sunku rasti ir labai brangios yra kai kur tos paslaugos. Reikėtų galvoti apie alternatyves struktūras, galbūt tai būtų mm, patrauklesnė e, alternatyva tiem, kas yra iš neturtingesnių visuomenės sluoksnių, pavyzdžiui. Ačiū už Jūsų klausimą dar ir seniau gerokai prieš krizę jau buvo akivaizdu. Yra toks terminas sociologijoje, ekonomikoje, tai yra skurdo feminizacija. Ta krizė, aišku, dar labiau užaštrino šią problemą ir tai, tai patvirtina duomenys, yra daug įvairių studijų, kurios rodo, kad moterų sąlygos tik tai dar labiau pablogėjo dabar. Ir ypač tuo atveju, kai nekalba apie moteris, kurios turi vaikų. Jau buvo kalbėta ir apie motinystės atostogas, apie tai, kad būtina paremti motiną ar tėvą, kuris išeina motinysės ar tėvysės atostogų. Iš tikrųjų, tas laikas yra labai sudėtingas moteriai. Um, Ji patenka į tokią situaciją kaip, kaip sumuštinėje. Ji turi rūpintis ir vaikais e, e, kurie dar auga, bet jau ir tėvai sensta ir tėvais paskui reikia pradėti rūpintis. Tai iš tikrųjų tie reiškiniai plinta ir tas problemas aš galėčiau aptarti, aptarinėti ir plačiau, kadangi tikrai labai daug praktikoje to mačiau. Čia aš matyčiau labai aišku vieną tokį sprendimą. Tai yra labiau panaudoti struktūrinius fondus, ypač socialinį fondą, aš su tuo anksčiau dirbau, dirbau. tai yra tie pinigai, kurios būtų galima panaudoti ne vien tik tai kovojant su skurdu, bet ir galima būtų panaudoti tokias rytie kaip šeiminį ir profesinį gyvenimą derinimas. Aš manau, kad tikrai e, tokių fondų panaudojimas valstybėse narėse turėtų dėrėti su tų problemų aštrumu tose valstybėse narėse, nes kaip jūs teisingai pastebėjote, ne visur ta situacija yra vienoda, kai kur jie yra daug aktualesnė. Taigi pasinaudokime socialinio fondo, kitų struktūrinių fondų lėšomis būtent tuo tikslu, nes tai yra labai svarbu svarbu. Vai. Ačiū, ponė Marvai. Ačiū, pirmininkė. Paskirtoji kandidatė kaip teisininkė, ar jūs pritartumėt man, kokios svarbios yra um, darbuotojų teisės, jas būtina ginti. Ir tai taip pat yra klausimas ir dėl lygių galimybių Labai dažnai darbuotojų teisėmis piknaudžiaujama ir ypač moterų atveju. Moterų atveju tai turi daug aštresnį poveikį, ypač e, tai pakenkia šeimos gyvenimui, labai sunku yra gauti atostogų, labai sudėtinga net planuoti atostogas, skirti laiko šeimoms. Aišku, yra baiminamasi prarasti darbą, visas tas stresas kaupėsi ir tai, aišku, lemia e, moterų gyvenimo kokybę. Ką jūs ketinate daryti dėl tokio reiškinio, kuris paveikia milijonus moterų ES ir ypač e, naujose valstybėse narėse, kaip kad, pavyzdžiui, mano šalyje, Vengrijoje? E, existují práva zaměstnavatelů i zaměstnanců a existuje yra darbdavių ir darbuotojų teisės ir visos valstybės narės mm, deda daug pastangų šioje srityje. Aš esu dalyvavusi mm, įvairiose trišalėse susitikimuose, trišalėse dėrybose ir puikiai žinau, kaip uh, svarbu yra užtikrinti, kad būtų pusiausvyrą tarp darbdavių teisų ir darbuotojų teisų. Tai kaip teisininkė aš tikrai atsakyčiau taip į jūsų o, klausimą būtina ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp šių dviejų pusių darbdavių ir darbuotojų teisų, kad ir darbdaviai galėtų užsimti verslu kurti mm, darbo vietas, bet ir darbuotojai galėtų dirbti ir turėti visas e, teisų garantijas. Dabar dėl poveikio moterims ir to viso streso, visų sunkumų, pavyzdžiui, gaunant atostogų ir taip toliau, šios problemos yra išauktos tos šiuolaikinės visuomenės specifikos, kuomet tikrai moteris patiria labai daug streso, kuomet joms yra keliama nepaprastai daug reikalavimų ir Manau, kad ES galėtų organizuoti informavimo kampanijas, siūlyti teisėkūrinius pasiūlymus. Taip pat būtų vėlgi galima panaudoti Europos socialinį fondą. Tikrai yra daug lėšų skiriama šiais ryčiai, taip pat ir Vengrijoje. Ir manau, valstybės tikrai galėtų pagerinti sąlygą šioje srityje, e, tarkim, Čekija, Čekijoje. Mes tengiamės užtikrinti, kad būtų plačiau naudojamasi galimybė dirbti ne, visa, ne visų etatų, ne visą darbo dieną. Taip pat yra e, skiriamas e, didelis dėmesys ir iki mokyklinėms vaikų priežios įstaigoms. Taigi yra įvairių priemonių, kurias būtų galima finansuoti. Koraca Bild. Dėkuoju pirmininkė, ponė Jaurova. Jums liko du paskutiniai klausimai šiandieninėje Europoje viena iš keturių moterų patiria fizinę ir daugiausia lytinį smurtą. Tai yra smurtas šeimoje, išnaudojimas, e, toliau moterų niekinimas e, ir pažydžiamos ne tik moterų, bet ir merginų teisės. Trys klausimai, ką jūs darysite, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, kad jos įgyvendintų direktyvą dėl prekybo žmonėmis, lytinio išnaudojimą ir kaip įgyvendinsite Europos arešto orderį. Jūs teigiate, kad komisija taip pat ratifikuos Istanbulo konvenciją. Patvirtinkite, kada nes kol kas yra tik aštuonios valstybės narės, kurios ją ratifikavo. Ar jūs e, reikalausite iš valstybių konvenciją ratifikuoti? Jūs minėjote, kad renksite išsame strategiją kovai prieš smurtą prieš moteris. Kokiegi bus tie specifiniai veiksmai, konkretų žingsniai? Aš jau minėjau, kad stengsiuosi, kad konvenciją ratifikuotų visos ES valstybės narės, nes tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Ne tik kaip laikantis taisyklių, bet ir informuojant visuomenę, jog smurtas prieš moteris ir merginas yra neprimtinas. Manyčiau, kad e, panaikinti šį fenomeną visuomenė yra neįmanoma. Turėtume pasinaudoti visais teisiniais ir neteisiniais instrumentais šiam tikslui. Ir konvencijos ratifikavimas yra pirmas žingsnis, kurio aš imsiuosi. Noriu paspausti valstybės narės, kad jos šią konvenciją ratifikuoti. Per artimiausius metus norėčiau surenkti diskusijas, debatus apie smurtą prieš moteris. Ir turėtų paaiškėti, ar būtina tvirtinti specifinius atskirus teisės aktus tokius, kurie galioja, pavyzdžiui, JAV. Tai yra taip pat lygių galimybių moterims strategijos dalis. Tai taip pat e, ir bus atsakymas į klausimą, kokiu reikia konkrečių teisės aktų. Kitas dalykas. Svarbu, kaip valstybės narės pačios vertina šią problemą - smurtą prieš moteris. Ir kaip toks elgesys, smurtas prieš moteris yra kvalifikuojamas kaip nusikalstama veikla. Ar yra nustatytos uh, baudžiamosios priemonės, kai yra smurtas prieš moteris, palyginus su paprastu smurtu. Yra taip pat įvairių ir prevencinių priemonių, bet jie mano laikas baigėsi. Ačiū. Paskutinis. Paskutinė kalbėtoja ponė Arena. Dėkuoju pirmininkė, ačiū, kad man leidžiate užbaigti šitą klausimų atsakymų raundą grįžtų prie motinystės atostogų. Jūs teigiate, kad pasisakote už naujas diskusijas, tačiau mano klausimas tikslesnis. Šiandien jau galioja vienas tekstas, kuris būtų geras e, pagrindas darbui, jį rengia taryba ir todėl norėčiau išsiaiškinti, ar jūs pasinaudosite juo, nes tas tekstas yra jau ir mū, jį ir parlamentas įdėjo savo indėlį. Taigi, ar mes galime pasiremti tokiu dokumentu? Ir dabar dėl jūsų atsakymų į klausimus. Jūs teigite, kad e, praeities strategijos turėjo ir teigiamų rezultatų, bet dar reikia daug įdėti naujų pastangų. Jūs kalbėjote apie pensijas, apie skurdą, smurtą ir kitus dalykus. Konkrečiai, kokią jūs renksite naują strategiją po 2015 metų ir kaip įtikinsite visus savo kolegos, kolegas komisiją dėl lyčių lygybės klausimų, nes mes žinome, kad kai kurie iš jų šią sritį sunkokai vertina. Atsakysiu tikrai paprastai, taip. Noriu tęsti darbą dėl šio teisės pasiūlymo, kuris dabar nagrinėjamas taryboje. Su ponia Tysen dėl jo diskutuosiu, nes tai taip pat susijęs su žimtumo sritimi. Ir taip pat labai norėčiau panaikinti procedūrinės kliūtis, nes, kaip žinau, dokumento nagrinėjimas įstrigo ir diskusijas reikia vėl atnaujinti. Kitas klausimas - strategija. Kaip mes galėtume ją pasinaudoti? Kol nebus specifinių atsakymų, kaip užtikrinti vienodą atlyginimą, kaip spręsti skurdo, prieigos prie švietimo, sveikatos paslaugų klausimus, nevardinsiu visų jų. Taigi, kol neturėsime atsakymų į šios klausimus, specifinių atsakymų, taip pat neturėsime jų nedelsiant, tai mūsų strategija nebus veiksminga. Galiu tik tai pažadėti, kad strategijų nerengsiu vien tik tai dėl to, kad jas turėtume. Kad uh, jos būtų paremtos ir pamirštos. Visos strategijos turėtų būti veiksmingos. Man nereikalingi poperiai. Dėkoju ponė Jaurova už visus jūsų atsakymus, už atsakymus į tris klausimų raundus. Dabar jums skiriamos penkios minutės ir norėčiau labai paprašyti neviršyti tų penkerių minučių tai bus jūsų baigimoji kalba. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, pirmininkai, tikrai esu šiek tiek pavargusi po trijų valandų diskusijų, tačiau buvo labai įdomu išklausyti jūsų klausimus ir išsakyti savo nuomonę. Kaip jau sakiau, nesu valstybės tarnautoja, esu politikė, todėl iš mano atsakymų supratote, kad jie galbūt nėra labai detalūs, bet e, norėjau būti atvira, kad jūs sužinotumėte, kas aš esu, kokie mano požiūriai į atskirus klausimus, kurie patenka į mano kompetenciją pagal piliečių teisių, vidaus rinkos ir moterų teisių sritis. Labai apgailestauju, kad aš net pamiršau savo baigiamąją kalbą, todėl aš dabar šiek tiek improvizuoju. Manyčiau, kad neturėčiau pamiršti vieno esminio dalyko. Jeigu jūs patvirtinsite mane į komisarės pareigas. Ir aš būsiu atsakinga už tą sritį, kuri susijusi su visais ES piliečiais. Aš visuomet liksiu atvira ir pasiruošusi diskutuoti tais klausimais, kurie mums visiems yra svarbus ir būsiu pasiruošusi bendradarbiauti su visais iš jūsų, ir labai tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas per trumpą laiką neš vaisių. Ačiū už dėmesį ir ačiū už e, tikrai šitą šiltą atmosferą. Aš to net ir nesitikėjau. Ačiū. Muchas, muchas gracias, señora Jourova. Labai ačiū, ponė Jourova. Dabar pabaigai po vieną minutę pasisakys komitetų, kurie kartu organizavo šį klausimą vadovai. Ir kalbėsime tą pačią tvarką, e, kaip klausimai buvo pateikti. Ponas Svoboda pirmasis. Labai ačiū, ponė Jūrova. Aš norėčiau išreikšti nuomonę žiūri komiteto vardu. Mes gavome pakankamą informacijos ir atsakymų ir galėsime pereiti prie šio klausimo vertinimo. Klausiausi su dideliu susidomėjimu jūsų nuomonių apie privat, tarptautinės, tarptautinės teisės klausimus, vartotojų apsaugą. Tik vieną pastebėjimą išsakyčiau dėl organizavimo. Vertinimo posėdis šiandien prasidės 18.30 ASP 5G3 salėje. Norėčiau pakviesti jūrių komiteto koordinatorius į tą pačią salę susirinkti jau 18 valandą, tiek aš norėjau savo ruoštų pasakyti. E, Libe komiteto vardu e, noriu padėkoti visiems parlamentarams, kurie čia. Jūs e, sugebėjote atlaikyti tokį neįlinį posėdį. Dėkoju visiems ir pasakysiu, kad aš pasižymėjau jūsų ryštą dirbti koordinuotai su vicepirmininku Timmermans. E, įgyvendant teisės viršenybės ir pagrindinių teisų dokumentus e, su kitais komisarais bendradarbiavimo dėl duomenų apsaugos, dėl teismų bendradarbiavimo. Pasižymėjome jūsų atsakymus e, apie viską nuo Europos arešto orderio, prokuratūros iki diskriminacijos, iki horizontaliųjų dokumentų. Čia ir problema. Jums tenka labai platus e, portfelis. Jūs turėsite labai plačiai dirbti ir labai daug komisijos narių e, turės dirbti srityje, kuri jau yra labai aktyvi ir užimta čia ne jūsų problema, čia struktūrinė problema. Aš dėkuoju Jums už atsakymus, mes juos atidžiai vertinsime ir kolegos E, mūsų komitete tos atsakymus įvertins, o koordinatoriai priims galutinį sprendimą. Ačiū už atsakymus. Madam Jourova, thank you. Pane Jourova, labai ačiū už šiandienos popiečio e, renginį ir klausimus jūs savo pareiškime pasakėte, kad esate politikai, mes visi politikai ir ne visuomet todėl visi e, tarpusavyje sutarėm. Tai ir yra demokratija, bet ir visi sutinkam su demokratija. Todėl aš su savo komiteto nariai susitiksiu ir jie nuspręs, ar e, atsakymai į klausimus buvo pakankami, ypač dėl vartotojų apsaugos. Per e, mano komiteto E, klausimų dalį buvo pateikta klausimų, kurie nebūtinai yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija, ypač vieną klausimą turiu galvoje. Buvo labai kompleksinė klausimų grupė, bet e, jūs sugebėjote jos atsakyti, dabar jau dirbsime demokratiškai ir nuspręsime, ar pakankamai e, gavome iš jūsų informacijos. Ir pabaigai moterų teisų komiteto vardu aš norėčiau pasakyti, kad kaip ir kolegos esu dėkinga, pasižymėjome jūsų atsakymus ir komentarus. Atrodo, jūs supratote, kad šis komitetas yra labai griežtas ir daug reikalaujantis. Mes ir toliau tokie būsime per šį, šią komiteto kadenciją, nes 62 procentai Europos gyventojų yra moteris ir negalime taikstytis su neligybė, kurioje jos yra atsidūrusios. Nes irgi įvertinsime jūs ir po to kartu su kitais komitetais priimsime sprendimą. Aš esu tikra, kad mūsų laukiantis bendras darbas duos apčiuopimų rezultatų Europos moteriams. Ačiū. Damos por finalizada la comisión. Muchas gracias a todos ustedes. Tuo baigiame posėdį. Labai ačiū už kantrybę.